Witam Państwa bardzo serdecznie. Labą dieną, atsiprašau už tai, kad 15 minučių vėluojame. Tai yra akademinis ketvirtis. Tiek galime sauliaisti pavėluoti. Na ir galime pasiteisinti nebent tuo, kad e, mes laukiame labai rimtų moksliškų pasisakymų. Tai toks kaip tarsi seminaras. Labai svarbus komiteto posėdis, taigi, na, toks būtų pagrindimas to mūsų vėlavimo. Bet, aišku, taip tik tai laukiame, kaip įmanoma, daugiau dalyvių. Ar galime patvirtinti šios dienos darbo tvarkę? Pastabų nematau, taigi galime ją patvirtinti. Yra tam tikrų pakeitimų darbo tvarkėje. Ir norėčiau Jūs informuoti, kad balsavimas dėl pono Koitėma nuomonės, tai yra vienuoliktasis punktas dėl nacionalinių emisijų sumažinimo perkeliamas į kitą mūsų komiteto posėdį, kuris vyks gegužės 26-28 dienomis. Mūsų pranešėjas nusprendė prašyti patvirtinti šį perkelimą dėl to, kad tarp politinių frakcijų vis dar trunka vidinės dėrybos dėl pakeitimų. Taigi mm, Envi komitete balsavimas dėl šios nuomonės atsakyt, tai yra atsakingas komitetas. Balsavimas vyks e, tik Liepos mėnesį. Na ir norėčiau dar informuoti, kad turime vertimą e, sinchroninį į 20 kalbų. Ir dabar periname prie pagrindinio mūsų darbo tvarkės punkto. turite darbo tvarkę ir joje numatytas svarbiausias punktas yra klausimai, kurių tema - kaip supaprastinti bendrąją žemės ūkio politiką. Pradėsime klausimus. Ir pirmiausia, nuo savęs norėčiau pasakyti porą žodžių. Supaprastinimas tai yra labai svarbi užduotis Ir supaprastinimas labai svarbus žodis šiame pavadinime. Tai yra žodis apibrėžiantis mūsų darbų esmę, jų tikslą. Beveik 11 metų trunka diskusijos mūsų komitete ir visada jų metu kalbame apie supaprastinimą. Ir, na, supaprastinti mums tai sekasi, tai ne. Pavyzdys būtų pastaroji BŽUP reforma. ypač tai, kas susiję su ekologiniais aspektais. Na ir ūkininkams kyla nemažai nuogastavimų, klausimų, taip pat ir mokėjimų agentūroms. Ir galiausiai svarbi ir mūsų Europos parlamento narių nuomonė. Mes palaikome ryšius su ūkininkais, perdodame jų uh, nuomonė, jų klausimus, bandome juos atstovauti ir, na, kartais iš tikrųjų viską performuluojame švelniau, nei mums pasako ūkininkai, nors kai kurių parlamento narių pasisakymai yra taip pat pakankamai aistringi. Kaip ir žinote, rytoj koordinatorių posėdėje bus priimtas sprendimas dėl nuomonės savo iniciatyvą rengimo. Jūs prisimenate, kad mes pateikėme savo pasiūlymą šiuo klausimu. Tai politinių frakcijų pasiūlymas pateiktas atsakingam komisijos nariui ir jo kabinetui. Mūsų nuomonė atsispindi, e, kaip mes matome supaprastinimą, kokie svarbiausi jo aspektai Na ir e, mes taip pat pastelgėme savo ekspertus, kad e, jie galėtų taip pat savo nuomonę išdėstyti. Mūsų šios dienos e, posėdis padalintas į tris dalis. Pirmojoje dalyje ūkininkų perspektyva, taigi kaip viską mato ūkininkai. Ir čia ponas Udo Hemerlingas pasisakys. Tai yra Vokietijos ūkininkų sąjungos generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Taip pat Jose Miguel Pačeko Gonsalves. Tai yra Viekampesina atstovas. Taip pat turime ponę Simenę Sterijų. Turėjo dalyvauti šį Rumunijos atstovę, tačiau paskutinė minutė ji atsisakė atvykti. Toliau antroje dalyje mm, pasisakys Robert Pošnik, atstovaujantis mokėjimų agentūrą Lenkijoje ir jis yra šios agentūros direktorius, taigi jam galėsime užduoti klausimus. Taip pat e, su mumis šiandien čia Andrew Elliot e, iš Šiaurės Airijos agentūros. Jis taip pat dalyvaus antrojoje mūsų diskusijų dalyje. Na ir toje antroje dalyje mes e, į viską žiūrėsime iš agentūrų, mokėjimo agentūrų pusės. Ir trečioji diskusijų dalis - nepriklausomas požiūris. Šioje dalyje dalyvaus nepriklausomų įvairių organizacijų atstovai, ponas Brian Pak, nepriklausomas ekspertas. Ir taip pat šioje dalyje dalyvaus ponas Rudolf Megelė, Europos komisijos atstovas, generalinio direktoriaus pavaduotojas. Taigi šita dalis, trečioji diskusijų dalis, kaip sakiau, pristatys nepriklausomą požiūrį daugiau. Po to, kai pasisakys ekspertai, išklausysime koordinatorių Jiems bus šiek tiek daugiau laiko skirta pasisakymams ir vėliau pasisakys parlamento nariai visi norintys. Na ir dalinsimės tą laiką, kurį turėsime diskusijoms. Taigi e, pradėkime dabar pirmą dalį. Dešimt minučių skirsime kalbėtojai. Ir vėliau dar galbūt turėsite 3-4 minutės apibendrinimui priklausomai nuo to, kiek laiko liks. Taigi, prašome generalinio sekretoriaus pavaduotojui Vokietijos ūkininkų sąjungos žodis jums. Pirmininkė, ponios ir ponai, laba diena. Esu Udo Hemerlingas. Šiuo metu kovo mėnesį buvau išrinktas į kopą Kodžeką, tapau naujos darbo grupės skirtos žalinimui ir tiesioginėms išmokoms pirmininku. Ir matote, kad visi su tuo susiję iššūkiai ir visos problemos yra mūsų vienas iš prioritetų asociacijoje. Šiandiena yra gegužės ketvirtoji ir galiu užtikrinti, kad Europos Sąjungoje šiandieną laukose dirba daugybė ūkininkų. Tai yra labai svarbus laikas. Lygiai taip pat svarbu pasigilinti, kaip padėti ūkininkams lengviau teikti paraiškas gauti paramai. Sausio mėnesį e, komisaras e, paragino visus Europos ūkininkus ir kitas suinteresuotas šalis teikti savo pasiūlymus, savo nuomonės. Taip ir buvo padaryta. Kopakodžeka taip pat neliko rankų susidėjusi ir galiu Jums pristatyti šiandieną keletą mūsų idėjų. Visų pirma, noriu pasakyti, kad skubu paprastinti sistemą ir dabar, bet manau, kad reikia žiūrėti ir į vidutinės trukmės perspektyvą. O tai reiškia, kad neišvengsime pakeitimų pagrindiniuose teisės aktuose. Todėl mes, ko pakodžiaka, norime tiesiai šviesiai pasakyti, kad laukiame supaprastinimo, bet labiau jo norėtume vidutinės ir ilgalaikės perspektyvos kontekste. Galbūt galėčiau šiek tiek pristatyti, kaip mes viską matome, kaip mums atrodo žemės ūkio reforma. Jau yra pasiekta dėrybų rezultatų, jos yra gyvendinamos, tačiau dauguma naujai nustatytų taisyklių buvo įdėktos pavėluotai. Ir mes manome, kad komisija spėja taip elgdamasi, kad e, naujoji reforma pareikalaus e, biurok didesnės biurokratijos, tačiau komisijos spėjimai yra gerokai per maži. Praeitie jau matėme, kaip stipriai išaugdavo biurokratijos lygis tiek ūkininkams, tiek atsakingoms institucijoms. Iš daug valstybių narių esame girdėję, kad svarbiausios priemonės, kalbant apie žalinimą, nebuvo priimtinos valstybėms narėms. Valstybės narės pareiškia, kad tokios siūlomos priemonės yra tiesiog pernelyg sudėtingos ir būtų per daug sunku jas įgyvendinti. Ir tai yra problema. Buvo pasakyta, kad ūkininkams žalinimo srityje bus pasiūlyta protingų pasirinkimo variantų. Nebus daroma, daromas spaudimas daryti žemės atidėjimus, palikti dirvonuoti ir, ir taikyti kitas priemonės, kurios nėra labai e, protingos. Taip pat e, buvo teigiama, kad sumažės biurokratijos lygis, tačiau valstybės narės mato, kad taip nėra. Ir naujos pasiūlytos priemonės nėra labai priimtinos, taigi situacija sudėtinga. Ūkininkai teikia paraiškas, jausdami didžiulį spaudimą. Ta girdime iš jų. Ir tikrai kyla labai daug klausimų, į kuriuos atsakymų paprasčiausiai nėra. O į ką vis tik norėtume susitelkti? Žinome, kad žemės ūkis ES yra labai įvairus. Ir negalima, neįmanoma rasti sprendimą, kuris tiktų visiems. Ir manau, komisijos narys tą ir sakė, kad tiek turint omenyje subsidiarumo principą, kuris yra taikomas e, tiek apskritai formuojant naują žemės ūkio politiką, svarbu atsižvelgti į tą žemės ūkio sektoriaus įvairovę. Tačiau tikrai nesinorėtų, kad pagrindiniai žemės ūkio reformos tikslai būtų apversti aukštinkojomis. Manau, svarbiausia yra nustatyti, kokios priemonės yra būtiniausios ir turi būti gyvenintos greičiausiai, o taip pat jau antras žingsnis būtų nustatyti tuos neteisingus žingsnius, kuriuos jau esame žengę formuluodami žemės ūkio reformą. Ir taip pat reikėtų ieškoti būdų, kaip tuos neteisingus žingsnius ištaisyti. Tam galbūt reikėtų pagrindinio reglamento reformų. Ir žinoma, mes taip pat norėtume, kad visoje toje veikloje būtų atsižvelgiama į mūsų praktinę patirtį. Dar vienas dalykas yra tai, kad labai daug informacijos, ypatingai apie žalinimą, mus pasiekia per vėlai. Ir ta informacija mus pasiekė tada, kai praėjusį rudenį jau buvo nebeįmanoma planuoti e, vidutinės augimo trukmės e, kultūrų siejimo. Buvo pasakyta, kad sankcijos uh, bus atidėtos pirmaisiais metais tiems, kurie nebus įvykdę visų taisyklių. Mes norime, kad e, sankcijos būtų dar švelnesnės, norime dar daugiau tolerancijos, todėl kad daug klaidų buvo padaryta paprasčiausiai dėl to, kad laiku negavome reikalingos informacijos. Dar vienas dalykas labai konkretus ir labai aktuolus. Tai yra galvijų ir gyvulių registravimas taikant susietasias priemonės. Pirmajame savo pasiūlymų pakete Europos komisija teigė, kad kad nebūtina registruoti galviją jam vos gimus. Ir čia e, turime nepamiršti praėjusio rudens Europos teisingumo teismo sprendimo dėl nuolatinių ganyklų. Ir aš netrukus išsamiau pakomentuosiu šitą klausimą. E, taip pat dėl kultūrų rotacijos mes manome, kad e, dabartinės taisyklės kas kiek laiko reikia rotuoti kultūras, kas, vienas kas pusmetį, kitas kas metus, tokios taisyklės yra tiesiog neįmanomos. Be to, žalinimo sritis. Čia mes irgi norime daugiau supaprastinimo. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Juostos, buferinės juostos, taip pat juostos skiriančios ariamos žemės laukus. Būtų labai protinga, jeigu būtų vieninga sistema, pagal kurią būtų nustatomi reikalavimai tokioms skiriamosioms juostoms. Negalima sakyti, e, nepakanka sakyti, kad juosta gali būti tokia skiriama juosta, jeigu yra siauresnė negu 20 metrų. Manome, kad reikėtų tikrai paprastų taisyklių, aiškių taisyklių, kurios padėtų apsaugoti gamtą, o taip pat greitkelius. Dar vienas dalykas dėl kultūrų įvairovės turėtų būti nustatant sėjomainą turi būti bent dvi kultūros nustatytos tam tikslui. Tik tiek, kad labai sunku e, stebėti ir užtikrinti, kad taisyklių yra laikomasi. Trečias punktas - aktyvūs ūkininkai. Mes čia labai džiaugiamės pasiūlymais ir manome, kad iš tiesų sažiningai, kad tik tai aktyviai žemės ūkių užsiemantis ūkininkai gautų išmokas. Tačiau į tikslesnius reikalavimus reikėtų dar pasigilinti ir pažiūrėti, galbūt galima čia irgi taisyklę supaprastinti. Ir dar norėčiau paminėti kaimo plėtros aspektą. Pavyzdžiui, dvigubų subsidijų draudimas. Reikėtų šitą veiklą užbaigti, bet tai padaryti taip pat protingai. Toliau E, tol... Toliau dėl susietosios paramos e, yra nustatytos skirtingos paramos e, kategorijos, skirtingas lygis, ir, o mes manome, kad reikėtų ir čia vienos aiškios horizontaliosios priemonės, kuri būtų taikoma visoje Europos Sąjungoje. Tai tokia mano trumpa įžanga. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad diskusijos dar tik prasidėjo ir labai tikimės, kad su, į supaprastinimą bus pažiūrėta rimtai. Ir dabar mums situacija panaši į tą, kuri buvo 2006 metais, kai ponė Fisher Bowl irgi paskelbė e, reformą ir Mes tikimės, kad dabar iš tikrųjų supaprastinimas įvyks realiai tikrovėje. Dėkui. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Netrukus grįšime prie Jūsų nuomonės per diskusijas, o dabar suteiksiu žodį ponui Jose Miguel Pačeko Gonsalves ir išklausysime Jūsų pranešimą, prašom. esu Žosiekas Alves, esu nacionalinės Portugalijos žemės ūkio um, ūkininkų asociacijos atstovas. Dėkoju, kad pakvietėte mus dalyvauti šiuose klausimuose. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie Mm, supaprasnimo proceso, kurį pradėjo žemės ūkio. Už žemės ūkio atsakingas komisaras e, visą procesą, visus elementus. Mm, supaprastinimas apsiribo tam tikrą prasme dabar galiojančių juridinių pagrindų. Tai reiškia, kad mm, galima tik tai dirbti deleguotų ir vykdomų aktų pagrindų. Bet reikia pasakyti, kad žūp e, srityje biurokratija daugiausiai išplaukia iš pačių bazinių struktūrų. Mm, aišku, mm, mes kvestionuojame ne šią struktūrą, o galvojame apie tai, ar iš tikrųjų yra tinkama masto ši iniciatyva, ar iš tikrųjų tas supaprastinimas yra tinkamas, nes mes galvojame, kad iš tikrųjų žūps ryties visa biurokratija yra sėtina su visais tais sprendimais, kurie yra priimti ir ta biurokratija neišnyks stebuklingai burtulas dėlė pamojus vien tik tai išsprendus taikymos ryties techninius aspektus. Uh, Mes galvojame, kad um, įvertinus būtent tokį kontekstą, supaprasnimo procesas iš esmės galbūt tik taip palengvins valstybių narių vykdyną kontrolę, bet um, ūkininkams, ypač smulkiems ūkininkams, šeimos ūkiams, um, to supaprasnimo poveikis bus labai menkas. Be to, mes keliame klausimą, ar iš tikrųjų yra tinkamas toks procesas dabar, kai negali iš tikrųjų dar pamatyti, kiek yra pasiekta tų tikslų, kurie buvo užbriežti vykdant 2013 metų reformą kuomet dar nematome ir iš tikrųjų um, Europa įveikė tuos iššūkius ir ar pritaikytos priemonės duoda kažkokį rezultatą. Jeigu būtų to, atliktas toks įvertinimas, tai tada mes galėtumėm spręsti dėl to, o kokių reikėtų 2013 metais primtų sprendimų pakeitimų. Aš manau, kad iš tikrųjų reikia galvoti apie mm, žūp reformą iki 2020 metų, tarpinę reformą, pasiremiant tokiais įvertinimais. Ir galbūt tikrai lygiai grečiai tam supaprasnimo procesui reikėtų galvoti apie žūp tarpinę reformą. Galbūt reikėtų plačiau pažiūrėti tą supaprasnimo procesą. Uh, Taigi, mm, mūsų manimų, tas supaprasnimo procesas turės prasme tik tuo met, jeigu jis bus platesnės apžūp tarpinės reformos dalis. Tas supaprasnimas tikrai neišspręs visų problemų, dėl kurių reikėtų tokiu tarpiniu laiku laikotarpiu iki 2020 dar reformuoti BŽUP. Taigi, reikia pasakyti, kad ūkių yra įvairių tipų, įvairių ūkininkavimo modelių yra, tą reikia turėti omenyje ir mes galvojame, kad reikia atsižvelgti į smulkių ūkininkų, šeimos ūkių specifiką, e, reikia galvoti apie tai, kad dažniausiai smulkus ūkiai gamina produkciją, kuri yra skirta vietos vartotojui, vietinio rajono vartojimui ir tai nėra daug platesnės komercinės paskirties produkcija, kuri iškeliauja į nacionalinę rinką, į europinę rinką ar netgi trečių valstybių rinką. Uh, Ir mes galvojame, kad iš tikrųjų reikėtų galvoti ir apie pagrindų direktyvų pertvarkymą ir, ir pagrindinių reglamentų pakoregavimą, galvojant ir apie visas sėtinas šias rytą taikomas sąlygas. Pavyzdžiui, paminėčiau tai, kad mūsų manimo būta, būtina keisti taisyklės dėl pavyzdžiui, kalnuose tekančių upių ir upelių apsaugos zonų apibrėžimą, plotą, ypač galvojant apie labai smulkius ūkius, 2,5 metrai iki 5 metrų, pavyzdžiui, ta apsaugos zona paliai upę ar upelį, jeigu yra apibriežta išaukti būtent tokie apsaugos plotai, o ūkiai yra labai maži, tai iš, iš esmės tiems smulkėsiams ūkiams nebelieka galimybių iš viso užsiimti bet kokiu ūkininkavimu, kadangi tos apsaugos zonos paima pačias derlingiausias žemės kalnuose, kalnuotose vietovėse. Toliau buveinių apsaugos nuostatos. Mes galvome irgi reikia keisti kriterijus, kurie taikomi natūros zonoms, ypač kai kalba apie pačius smulkiausius ūkius, nes vėlgi mūsų manimų tikrai negali taikyti visų taisyklių horizontaliai nežiūrint, kokio dydžio yra ūkis, kokio dydžio yra numatoma veikla. Toliau direktyva dėl tvars tvaraus e, fitofarmacinių produktų naudojimo. Vėlgi čia maksimalus lygiai, kas yra nustatyta, kiek privalomos tos normos. Mes galvojame, kad smulkiems ūkiams vėlgi reikėtų atsižvelgti jų specifiką ir sumažinti biurokratinę naštą, kuri dabar yra nepaprastai didelė ir labai sunkiai užgulusi smulkių ūkininkų pečius. Na, galiausiai reglamentas dėl gyvūnų gerovės. Mes galvome, kad reikia irgi netaikyti, atsižvelgti tai, kad ne visuomet įmanoma taisyklės taip taikyti horizontaliai absoliučiai visiems vienodai. Pavyzdžiui, kai eina kalba apie galvijų auginimą, sakykime, reikia atsižvelgti į smulkių ūkininkų specifiką, reikia galvoti apie tai, kad gali būti labai skirtingi laikomų galvijų skaičiai. Skirtumas yra esminis, jeigu ūkininkas laiko vieną ar du galvijus nuo tokio ūkio, kur auginamas gal tūkstantis galvijų. Žinoma, kad taisyklės turi būti visiškai skirtingos. Toliau identifikavimo gyvūnų taisyklės. Uh, vėlgi taikant identifikavimo sistemą reikia atsižvelgti į smulkių ūkininkų, kurie augina atrajončius gyvulius specifiką konkrečiai tose regionuose, kokia yra dažniausiai, juk jų mėsa yra suvartojama vietoje, vietinių vartotojų ir žinoma, tie visi labai sudėtingi reikalavimai dėl mėsos atsiekomo privalomumo, kurie yra privalomi pagal identifikavimo sistemos taisyklės, tikrai neturėtų taip sunkiai užgulti smulkių ūkininkų pečių, nes e, kai eina kalba apie smulkius ūkius, aišku, jų specifika visai kitokia, yra suvartojimas vietinis ir, ir turėtų taisyklės būti kitokios. Mes taip pat galvojame, kad tikrai e, supaprasnimas taisyklių turėtų būti labai konkretus, atsižvelgiant į mūsų pasiūlymus, į kultūrų įvairovę, į ūkio specifiką. Ir Mes galvojame, kad pavyzdžiui kultūrų įvairovė galėtų būti siekiama um, per, vis, per visus metus. Uh, ne vien tik tai, tarkim, sausio 31 ar vasario 1 turi būti fiksuojama, kiek yra kultūrų auginama ūkija. Reikėtų atsižvelgti um, per visus metus, per, per, per visus 12 mėnesių, kas yra daroma. Ir uh, pavyzdžiui, tarkim, um, kontrolės metu, pavyzdžiui, tie, kas um, augina pavyzdžiui, pašarų, sakykime, smulkus ūkininkai turi 25 procentus savo plotų, pavyzdžiui, palikti dirbonuoti, o, o, o tie, kurie augina, pavyzdžiui, kukurūzus, gali viską iš karto sulosuoti ir viskas yra labai paprasta. Jie išsprendžia tuos klausimus, jie stambiuose ūkiuose paskui iš pasilosuostus tos kukurūzus gali puikiausiai naudoti pašarams, o smulkiam ūkininkui, aišku, jau yra problema su su šienu, su, su pašarais. Taigi reikia atsižvelgti į tai, reikia atsižvelgti į smulkiųjų ūkininkų situaciją ir ypač reikia turėti galvoje, pavyzdžiui, apie mm, pasyvų tą procentą, netitikties atveju, pavyzdžiui, kai yra taikomasis bendrasis režimas, kad nebūtų 0,1 hektaro ta taisyklė, kaip iki dabar nusatyta, kad jį būtų taikomas insinodai. Tai gal tiek tada nebūtų, aš mielai atsakysiu jūsų klausimus, jei turėtumėt. Bardzo dziękuję. Ačiū. Dėkoju už antrą pranešimą pirmoje diskusijų dalyje. Ir dabar norėčiau tik pasakyti, kad e, iš tikrųjų supaprastinimas svarbus e, mažiems ūkiams reformos kontekste. Iš tikrųjų, dabar yra daroma išimtis ūkiams iki 10 hektarų, kalbant apie kultūrų įvairovę. Tai jau yra nemažas supaprastinimas. Ir iš tikrųjų tai buvo vienas iš tų pakeitimų, kuriuos siūlė mūsų komitetas. Būtent norėjome padėti nedideliems ūkiams kuriems e, iš tikrųjų tenka nemaža administracinė našta. Na ir dabar pagal tradiciją pradėsime nuo koordinatorių. Pirmiausia, Bonas Dės, EVP koordinatorius. Prašom. Ačiū pirmininkė. Ačiū abiems mūsų svečiams. Norėčiau pradėti nuo klausimo antrajam kalbėtojui, ponui Gonsalves. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už tai, ką Jūs pasakėte. Tai iš tikrųjų atkartoja tai, ką aš nekartą esu sakęs čia. Gyvūnų gerovės reikalavimai yra uh, sudėtingi ir sudėtingai gyvendinami ne vien mažiems ūkiams, bet ir dideliems ūkiams. Jau iš tikrųjų imtasi priemonių pagal paskutinės reformos pakeitimus, siekiant supaprastinti ar palengvinti mažų ūkių padėti. Na ir dabar yra atskiros taisyklės smulkiems ūkininkams. BŽUP kontekste. Taigi aš norėčiau pritarti ponui Gonsalves ir komisijos narys Phil Hogan. Neseniai išsakė savo nuomonę, kad mums reikia dviejų etapų sistemos įgyvendinant BŽUP reformą. Mes Turime spręsti didžiulės problemas, kurias patiria ūkininkai. Yra iš tikrųjų nemažų skirtumų nuo to, kas buvo daroma praeitįje ir kokie pakeitimai svarstomi dabar. Pavyzdžiui, mes manome, kad apsauginės juostos, žaliosios juostos, buferinės juostos turėtų būti pripažįstamos, um, jeigu yra praėjimas tarp uh, konkretaus žemės ploto ir žalios juostas. Dabar taip nėra ir mes svarstėme tokį pakeitimą. Mes komisiją paraginome labai aiškiai pripažinti, kad yra politinė valia, kad būtų pripažintos tokios apsauginės juostos. Iš tikrųjų, nekeičiant pagrindinių teisės aktų bus sunku įgyvendinti kai kurios pakeitimus. Sunku tikrai pakeisti viską reformoje, bet e, iš tikrųjų mes turėsime pakeisti e, pagrindinius teisės aktus, bazinius aktus, jeigu norėtumėsime, kad ūkininkai realiai pajustų teigiamus pokyčius. Iš tikrųjų, turime konstatuoti, kad visose valstybėse narėse yra labai skirtinga situacija. Niekada dar per 20 metų nebuvo tokių ryškių skirtumų tarp valstybių narių. Ir šį klausimą taip pat reikia mm, atsižvelgti. Dabar dėl nuolatinių ganyklų. Komisijoje prašome paaiškinti E, kaip jie supranta dabartinę padėtį. Yra tūkstančiai hektarų, kurie nėra panaudojami dėl to penkių metų reikalavimo dabar taikomo. Jeigu žemė yra nedirbama, tai įgyja nuolatinės ganyklos statusą. Ir ūkininkai nenori prarasti išmokų, taigi atitinkamai pritaiko savo praktiką pagal komisijos reikalavimus. Ir komisijos pozicija dabar visiškai e, neaiški ir turime galiausiai šimtus tūkstančių hektarų, kurie be reikalo yra dirbami ir remi. Na ir dar, tarkime, turime 190 metrų plotą, tai yra pripažįstama apsauginė juosta, tačiau plotė 40 ant 40 ji būtų nepripažįstama, nors e, realiai galbūt e, didesnė to 40 ant 40 ploto dalis yra dirbama žemė nei didesnėme sklype. Taigi reikėtų keisti ir šią taisyklę, nes jį pažeidžia vienodų galimybių principą. Kalbant apie smulkius ūkius, mes kalbėjome apie 30 ar 100 hektarų ribą ir atitinkami pakeitimai turės būti daromi, jeigu komisija nenori, kad kai kurie atvejai, kai kurios bylos e, pasiektų Europos teisingumo teismą. Na ir norėčiau atsiprašyti ES piliečių už tai, kad e, galbūt nepakankamai priešinosi BŽP reformai. Bandėme su kolegomis jai priešintis, tačiau uh, mūsų pastangų nepakako ir dabar jau aišku, kad iš tikrųjų 2014-2015 metais mūsų pageidaujamų pakeitimų įgyvendinti nepavyko. Mums pritruko poros balsų. Na ir netgi žemės ūkio ministrai pripažįsta, kad e, situacija yra sudėtinga, na, tačiau tų pereinamųjų metų mes neturime. Ir galime dėja tik tai konstatuoti, kad net ir žemės ūkio ministrai dažnai nesuvokia realios padėties. Matome, kad akivaizdžiai priimami uh, neteisingi sprendimai. Tai yra sudėtingiausia galbūt reforma įgyvendinama per pastarosius 50 metų. Ir na, neturėtų būti iš tikrųjų taip. Matome, kad yra užmetama didžiulė biurokratinė našta, daug valstybių narių susiduria su pažeidimų procedūromis. Ačiū. Ponas Rodė, Aldė, frakcijos koordinatorius, prašom. Ich danke Ihnen. Ich bin ja ein bisschen früh dran hier heute. <laughs> ähm. Dėkui. Norėčiau padėkoti abiems pranešėjams. Ir taip pat norėčiau užduoti klausimą jiems abiems. Pone Hemerlingai, jūs kalbėjote apie kultūras, apie javus, nepamenu tiksliai kokį vokišką žodį pavartojate. Taip pat kalbėjote apie gyvūnus, apie nuolatinių ganyklų apibrėžimą, taip pat apie apsauginės juostas ir kryžminę paramą. Visą tai yra labai svarbios temos. Bet ar visos kopa kodžeka narių grupės laikosi vienodos nuomonės visais tais klausimais? Ar jūsų asociacija tikrai yra vieninga? Aš to klausiu, nes manau, kad tai yra labai svarbu. Labai svarbu, kad visoje Europoje mes visi sutartume tam tikromis temomis ir tada galėtume kalbėti drąsiai tvirtų balsų su komisija ir su kitomis valstybėmis narėmis. Galėtume tuomet drąsiai išsakyti, ką reikėtų keisti. Taigi, toks mano klausimas. Kaip yra su vieninga nuomonė Kopako džekoje? Ačiū. Toliau žodis ponui Hauslink. Ne, atsiprašau, ponė Sango. Ačiū pirmininkė, aš noriu pasiteirauti viekampėsino atstovo. Man atrodo, kad tikrai jūsų pasiūlymai buvo labai įdomus. Uh, tai, ką Jūs pasakėte dėl smulkių ūkių specifikos, į ką reikia atsižvelgti. Gal Jūs galėtumėt šiek tiek plačiau dar pakomentuoti tuos skirtumus tarp stambių ir smulkių ūkių? Kurie pan posiau Hauslik. Ačiū, panas Hausling. Dėkui už progą pasisakyti. Bijau, truputį vėluoju nes Vokietijos geležinkelis mane šiek tiek pavedė. Užtrukau, pavėlavau, tačiau išgirdau paskutinę pranešimo dalį, kur buvo pasakyta, kad Kopa Kodžeka įžiūri labai daug biurokratijos. Čia, tačiau aš turiu paprieštarauti. Aplinkosaugos priemonės tikrai to nereikalauja. Jeigu pažvelgsime į azoto, uh, pusiausviras ir kitas priemonės, tai manau, kad tai yra gerokai svarbiau ir daug daugiau pareikalauja biurokratijos, būtent tos Vokietijos nuostatos. Toliau ekologinių požiūrių svarbios vietovės. Komisija panašu, kad to iš pradžių nenorėjo, tačiau vykstant dėryboms tarp visų trijų institucijų, uh, ir taryba ir visos valstybės narės paprašė išimties. Parlamente taip pat nebuvo elgiamasi labai veiksmingai, nes mes bandėme įrašyti, įtraukti viską į dėrybas. Taigi, būtent dėl to, kad trišalėme dialoge dalyvavo daug institucijų ir atsirado tas ta maišalinė ir, ir sudėtinga sistema. Visi bandė pasiekti to, ko norėjo. Ir turbūt mes turime apie tai dėl to atsiprašyti. O sprendimas, kuris buvo priimtas Luksemburgė, EPP, vėlai vakare, buvo priimtas vien tik EPP. Taigi, o taip neturėjo būti, nes tas sprendimas nebuvo labai lengvas. Taigi, Suprantama, kad daug yra šnekama apie tai, kiek bėdų kyla, kalbant apie reformos įgyvendinimą, tačiau kai yra dėgiama reforma visą laiką, atsiranda sunkumų dėl pajėgumų ir panašiai. Todėl aš manau, kad mes galbūt galėtume šiek tiek apsiraminti ir būti tolerantiškesni, kalbėdami tas pirmasias e, problemas. Ir norėčiau dar taip pat pakartoti, ką sakė ponas Dės, kad Europoje dabar skirtumai yra daugiau negu bet kada anksčiau. Iš tiesų, jeigu pažvelgsime, bet jeigu pažvelgsime į išmokas, tai ten yra konvergencijos principas taikomas ir jis buvo pasiektas pakankamai sėkmingai. Man atrodo, kad ne, mes negiliname skirtumus, bet juos mažiname. Man atrodo, kad mes kaip tik tarp visų 28 valstybių narių tapome panašesni. Toliau dėl žalinimo. Pone Des, aš nežinau, kokia yra situacija Bavarijoje, bet e, aš matau, kad e, yra daugybė laukų, kurie yra apsėjami, sodinamos ir siejamos kultūros, visa tai yra žalinimo priemonės. Ir tikrai yra įmanoma sėti ir sodinti vietinės daržovės. Tai ir yra daroma ir aš tikrai tuo džiaugiuosi. Toliau, nuolatinės ganyklos, kurios yra suoriamos, tai iš tikrųjų pasitaiko ir dėl to labai liūdna. Ir čia turbūt ir yra pati didžiausia, manau, gyvendinimo klaida, kur mes nepasiekėme to, ko norėjome pasiekti. Tikrai negalėjome numatyti ir Europos teisingumo teismo interpretacijos, o dabar mums belieka į ją sureaguoti. Taigi mano klausimas, ko pakodžegai, ar jūs manote, taip kaip ir aš, kad yra tiesiog sunkumų su turimais pajėgumais, ir, o pati reforma yra gera. Žemės ūkio išmokos yra ES biudžeto dalis ir išmokos yra tokio dydžio, kaip ir buvo anksčiau ir manau, kad tą reformą reikėtų vertinti kaip teisinę sėkmę, o ne priežastį skūstis ir dėjuoti. Manau, reikėtų žiūrėti šviesąją pusę, būtent kad žemės ūkiui buvo skirta tikrai nemažai lėšų, nors prieš penkerius metus gal nebūtinai taip atrodė tėvui. Pane Štajer, prašom. Šiandien kalbame apie šeimos ūkius, apie ateitį ir tikrai nenoriu žiūrėti atgal, noriu žiūrėti į priekį, noriu galvoti, kur yra galimi atsakymai. Man atrodo, būtent, kaip sakė Albertas, turime siekti tinkamo supaprastinimo. Be to, pavyzdžiui, Niderlanduose <laughs> žmonės mm, nori likti ūkininkais ir, ir nenori, kad jų, žem, jų žemės įsiverštų stambios tarptautinės kompanijos. Nepamirškime tų kaimo vietovių. Turime van, nuotekų tvarkymo direktyvas, vandens direktyvas, maniako direktyvas ir taip toliau. Bet e, daug žmonių, pavyzdžiui, jaunimas sako, nebenorime būti ūkininkais ir uh, nebeįmanoma dirbti šią sritį arba, pavyzdžiui, natūra procesas, tiek viskas yra sudėtinga, kad žmonėms yra per, sudė, per sunku dirbti. Tai tas supaprasnimas yra būtinas, tinkamas supaprasnimas daug kas sako, kad reikia siekti ir naujovių, bet jeigu ta kartelė užkeliama per nelik aukštai, tai paskui ne visi pamasto iš tikrųjų, kiek yra įdedama investicijų ir kiek gaunama naudos, ar yra tinkamos proporcijos, ar paskui žmonės galės išmaitinti savo šeimas. Tai Pirmas žingsnis, galvojant apie apžūp, kas yra, manau, kad visi turime kartu žiūrėti į ateitį, turime žiūrėti, kaip ūkininkams uždirbti pinigus, iš kur yra tas pelnas ir mes norime kad iš, iki 2010 metų e, pinigai pasitrauktų iš žemės ūkio. E, ne, supaprastinimas yra pirmas žingsnis, tik tai tik, norint užtikrinti, kad jaunimas liktų šioje profesijoje. Pone Kostinger. Ačiū pirmininkė. Aš sutinku su kalbėtojo atstovaujančiu Kopa Kodžeka. Iš tikrųjų yra nemažai su įgyvendinimu ir kontrolė susijusių problemų. Manau, svarbu suvokti realią padėtį. Žinau, kad um, įgyvendinimas visose valstybėse narėse skiriasi, visos valstybės narės skirtingai sprendžia problemas. Ir problema tame, kad mes ne visada mm, tiksliai žinome realią padėtį ir praktinius aspektus. Vieną kalbame komitete, bet e, kitaip yra realiame gyvenime. E, yra konkrečių nuostatų dėl kontrolės. Ir kaip ir sakė kiti kalbėjusieji yra nemažai problemų, kurias patiria smulkus ūkiai. Iš tikrųjų, jų padėtis laikantis tų pačių taisyklių skiriasi nuo didelių įmonių, tarptautinių įmonių, pavyzdžiui. Taigi, iš tikrųjų, negalime leisti, kad viskas liktų taip, kaip yra dabar. Kalbant apie pakeitimus, mes tikrai turėtume jų siekti, turime siekti supaprastinimo. Ponas Hoslink kalbėjo apie nepakankamai griežtas taisyklės. Daug kas yra numatyta deleguotose aktuose, tai yra politinis klausimas. Austrijoje ir yra atitinkamų taisyklių dėl nuolatinių ganyklų. Yra dalykų, dėl kurių mes net neprivalome diskutuoti su ūkininkais. O tai tik tai atitolina juos nuo ES. Taigi mes negalime toliau laikytis tokio požiūrio, turime į viską žiūrėti praktiškiau. Ačiū, toliau ponas Andrėjau. Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti abiems prelegentams. Ir norėčiau sugrįžti prie mm, gamybos pagal da, prie ūkininkavimo pagal dabartinį žūp kas yra mūsų atsakomybė. Reikia pasakyti, kad tai yra pirma reforma, kurią mes vykdome. Uh, kai, kai dabar būdami jau pirmas iki viena iš teisės aktų leidybos institucijų šioje srityje ir reikia įsigilinti į patį tekstą ir teksto dvasę. Ir turint omenyje trilogą tarp tarybos ir parlamento, aišku, reikia kelti um, štai kokį klausimą. Būtent, tarkime, žalinimui skirtas procentas e, turint jo minėje, reikia prisimti mums tenkačią atsakomybę ir kai kalbame apie supaprastinimą, reikia jį sieti su reformos įgyvendinimu. E, šiandien aš nežinau, ar tikrai būtų gerai reformos eigoje vykdyti dar vieną reformą. Tai yra tarsi vienas kitame vykstantis procesai ir. Uh, ne vien tik tai žemės ūkis yra bendrijos lygmenių vykdoma politika, tai reikia irgi turėti omenyje. Ir man atrodo labai svarbu, kad komisija mm, labiau laikytųsi įstatymo dvasios. Tai yra to įstatymo, kurį parengėme taryba ir parlamentas, mes kaip abi įstatymų leidybos institucijos. Nes iš tikrųjų dažnai to trūksta, nes, pavyzdžiui, deleguotose aktuose ir vykdomosiose aktuose, ką mes matome, dažnai yra tam daug interpretavimo e, galimybių, daug interpretavimo laisvės ir po to e, vykdant tą politiką įgyvendinant atsiranda labai daug sudėtingų aspektų būtent dėl to interpretavimo. Reikėtų galbūt vis tik tai mm, labiau laikytis tų bendrųjų krypčių, bendrųjų gairių, kurias mes suderinome uh, Ir man atrodo, reikia matyti visus tos sunkumus, su kuriais susidarė valstybės narės, nes būtent reikia pamiršti subsidiarumo principą taikymo ir, ir man atrodo, kad komisija turi griežčiau laikytis tų normų ir per artimiausią reformą reikėtų būtent labiau galvoti apie pagrindinės kryptis. Reikia nepamiršti žemės ūkio modelio klausimų. Man atrodo, tai yra esminis dalykas. O, parlamentas pradėjo tas diskusijas, bet galbūt nepakankamai laiko skiriame būtent pačiam žemės ūkio modeliui ir, ir tų pagrindinių krypčių aptarimui. A, reikia taip pat užtikrinti, kad a, komisijos tie planai tikrai baigtųsi realius supaprastinimu, o ne dar didesniu visos bendro žemės ūkio politikos ir visos reformos apsunkinimu, sudėtingumo padidinimu. Huitema. Ačiū, panas Huitema. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu olandiškai, ne vokiečių kalba. Pagalvokime apie tai, koks viso proceso tikslas. Strasbūrė labai aiškiai pa, paaiškėjo, kad maisto sektorius Europoje yra itin svarbus. Kalbėjome apie tai Strasbūrė ir visi dėl to sutarėme. Reikės dvigubai daugiau maisto produktų iki 2050-ųjų ir padidės žemės ūkio paskirties žemės naudojimo intensyvumas. Reikės dvigubinti maisto gamybą Ar galėtume, pavyzdžiui, paprašyti prekybos centro 5 procentai sumažinti prekybos plotą ir vis dar generuoti tokį patį pelną? Tai yra neįmanoma, taip pat ir žemės ūkija. Mes turime visus savo sprendimus derinti su ūkininkais ir užtikrinti jų pritarimą. Tai yra itin. Įtin svarbu. Žem, ūkininkai ne visada supranta, kodėl priimami vienokie ar kitokie sprendimai. Taigi iš tikrųjų reikia BŽUP paprastinti. Pagalvokime apie tvarumo klausimą ir vairių sertifikatų klausimą. Norėčiau paklausti mūsų svečių, kas galvojate apie tvarumą. Nemažai ūkininkų atitinka, e, pavyzdžiui, vandens kokybės ar oro kokybės e, ar aplinkosaugos poveikio sertifikato uh, Um, reikalavimus. Kokias paskaitas mes suteiksime ūkininkams šiuo požiūriu? Ūkininkai turi likti konkurencingi ir tuo pat metu turi stengtis daryti kuo mažesnį poveikį aplinkai. Kaip galima viską suderinti, suderinti ūkininkų interesus ir aplinkos apsaugą? Ačiū, ponas Flanagan. Ponas Andrija minėjo subsidiarumą ir kaip yra svarbu, kad valstybės pačios apsispręstų. Aš irgi manau, kad taip yra. Tačiau Airijos Respublikoje ir kitose valstybėse yra tokia situacija, kai ūkininkams yra teigiama viena pačioje valstybėje, jos institucijose, o kai tenka aiškinti su komisija, paaiškėja, kad taisyklės yra kitokios. Ir tokios situacijos nuolatos kartojasi. Taigi, man labai įdomu, ką pranešėjai apskritai mano apie ūkininkų teisės kaip po tokias. Būtent teisė žinoti, kokia yra jų situacija. Aš manau, kad būtų tikrai naudinga tai išsiaiškinti ir pačioms ES institucijoms, kadangi dabar e, atrodo taip, kad e, ūkininkams e, nacionalinės institucijos sako vieną, o po to, kai iškyla problemų, institucijos tiesiog pareiškia ūkininkams, kad mums taip liepia Europa. Taigi, man atrodo, ką jūs, man įdomu, ką jūs manote apie pagrindinių teisų hartijos taikymą ūkininkams. Dėkui. Thank you very much. Um, I think it's all... Dėkui. Manau, kad jau tai buvo pasakyta, bet reikia dar kartelį pakartoti, kad iš žalinimo pusės mes, lab... žaliųjų grupė mano, kad paprasinimas tikrai neturėtų būti e, suvienodintas ir prilygintas vien tik tai žalinimo priemonėms. Aš manau, kad e, reikia nepamiršti, kad ūkininkai yra ir mokesčių mokėtojai, ir vartotojai, ir sveikatos priežiūros sistemos naudotojai, kaip ir visi kiti ES piliečiai. Ir todėl aš manau, kad e, mišrios mažos e, fermos, mažieji ūkiai yra ypatingai svarbios ir kaip vienas iš pranešėjų sakė, kad būtent tokius ūkius reikėtų palaikyti, nes jie patys vieni gali taip pat sėkmingai pasiekti tvarumo tikslų. Toliau, ką reikėtų supaprastinti, tai yra maisto gamybos ir ūkininkavimo sistemos. Būtent, kad maistas turėtų būti gaminamas visų pirma vietos rinkai, tokiu būdu bus daug paprasčiau pasiekti žalinimo tikslų. Ačiū už klausimus. Dabar sutiksime laiko mūsų ekspertams ir paprašysime atsakyti į klausimus ir pastabas. Susitarkite tarpusavį, galbūt kas pradės. Ačiū, pirmininkė. Pabandysiu e, bendrai atsakyti į vairius užduotus klausimus. Visų pirma, noriu pasakyti, kad mes analizavome didžiąją dalį pasiūlymų pateiktų um, Europos parlamento narių ir frakcijų, taip pat ir patys uh, panalizavome bendrą situaciją, pažiūrėjome, kokia yra situacija su deleguotaisiais aktais, uh, vykdomaisiais aktais. Ir mm, tai buvo tikrai įdomu ką mes pamatėme, nes supratome, kad kiekvieną kartą mm, reikia keisti reglamentus ir, ir pagrindinės direktyvas. Tai tokios yra mūsų išvados. Dėl to, ką reikėtų padaryti. E ši, per tą supaprasnimo procesą reikia galvoti ne vien apie techninės priemonės, ne vien tik tai apie mm, tai kaip apeiti politinius sprendimus, nes mes galvom, kad jeigu nebus realių pakeitimų, tai neduos e, naudos ūkininkams. Ypatingai, e, aišku, galvojame, galvojame apie tai, kad tiesiog tik tai bus uh, e, supaprasint, palengvinta valstybių narių kontrolės našta ir žalimo srityje galbūt bus gauta naudos, bet tiek, o žalimo srityje pasakyti, kad, reikia laiky, kad būtinai reikia laikytis to žalimo reikalavimo, taip, tas tiesa, tačiau tai gal paliesų tik tai labai nedidelę dalį smulkiųjų ūkininkų Europos Sąjungoje, nes jeigu tai yra labai smulkus ūkiai, tai jiem neturėtų būti privalomos žalinimo priemonės. Tik tai tiem, kur tos žalinimo priemonės turėtų būti privalomos tik tai nuo 10 hektarų dydžio ūkio. E, taigi, to, tokiu būdu mes ir matome, kam bus naudingos tos supaprastinimo priemonės. Mes dėl ir, ir sakome, kad tokia yra situacija. Mes galvojame, kad būtent jeigu galvojame apie supaprastinimą, tai tai, bu, tai turės prasmės tik tuo met, jeigu bus visą tai vykdoma tarpinės laikotarpio vidurio reformos kontekste, platesnės konde, e, reformos kontekste kontekste. Pavyzdžiui, reikia nepamiršti visų tų kompleksinės paramos reikalavimų. Ir smulkus ūkiai, ir šeimos ūkiai privalo laikytis visų reikalavimų, kurie nustatyti pagrindų direktyvose ir reglamentuose. Jeigu nebus pakeisti tie pagrindų reglamentai ir direktyvos, tai kad ir koks bus daromas paprastymas, vis tiek net ir patys smulkiausi ūkininkai, jie vis tiek turės laikytis absoliučiai visų taisyklių. Ir savo pirminėme pasisakymė aš jau minėjau, kad būtina patikslinti kodėl yra norima to supaprasnimo ir ką palies tas supaprasinimas. Jeigu kalbame apie smulkiuosius ūkininkus ir šeimos ūkius, mes sakome, kad tikrai negalima visų taisyklių taikyti horizontaliai visiems be jokių išimčių, be jokios, be jokios atsižvelgimo į specifiką, į, į, nediferencijuojant visiškai ūkių. Mes galvome, reikia žiūrėti, um, pavyzdžiui, gaminama produkcija, kokia yra jos paskirtis, ar jį vartojama tik tai vietinių lygmenių, ar, ar, ar jį keliauja daug plačiau. Reikia atsižvelgti tai ir, ir diferencijuoti pagal tai ūkininkus, kuomet yra taikomos tos taisyklės, kokio masto turi būti tas taisyklių mas, e, taikymas. Toliau dėl ES ūkininkų hartijos aš noriu pasakyti, kad uh, Taip pat ir jungtinėse tautose dabar yra kalbama apie šeimos ūkių hartiją. Galbūt tas tekstas galėtų būti gerų pagrindų, pagal kurį būtų galima pradėti diskusijas ir pas mus. Welcome. Ja, vielen Dank. Ich will versuchen, die Fragen kurz zu beantworten. Dėkui. Aš pasistengsiu greitai atsakyti į klausimus. Po klausimą apie vieningumą Kopako džekoje. tos problemos, kurios paliečia ūkininkus, yra labai įvairios. Taip pat jų mastas yra labai įvairus. Ir akivaizdu, kad tokiose valstybėse kaip Vokietija, kur nėra taikoma susietusios išmokos, žemės ūkio darbuotojai yra paveikiami kitaip negu kitose valstybėse narėse. Bet praėjusiais metais kopoje vykusios diskusijos parodė, kad mes vis tiek laikomės to paties požiūrio į paprastinimą kopoje. Tikrai nenorime visos žemės ūkio reformos versti aukštinkojomis, todėl kad mūsų požiūris būtų kitoks. Ne. Bet mes tik tai norime, kad komisija ir taryba viską deramai suformuluotų, kad mes galėtume į viską įsigilinti. Pone Oisling, e, mūsų požiūrių nepakanka tiesiog palaukti metų pabaigos ir pažiūrėti, kas bus. Jau yra pakankamai ir taip įrodymų ir ženklų, kur gali kirti problemos. Ir aš manyčiau, kad reikia pradėti diskusijas iš esmės. ar žalinimas žemės ūkio politikoje užima deramą vietą. Iki šiol daugiausia finansavimų buvo teikiama per trečiąjį ramstį ir papildomas finansavimas buvo teikiamas pagal antrąjį ramstį, o dabar viskas jau yra supainiota. Taigi toks atsakymas į jūsų klausimą. Aš manau, kad tikrai per dėrybas viskas tapo gerokai sudėtingiau. Ir galbūt taip atsitiko todėl, kad komisijos nario Ološ įsivaizdavimas buvo kitoks. Tikrai ne todėl, kad ūkininkai nėra nusiteikę saugoti aplinkos. Tačiau ūkininkams nėra suteikiama pakankamai e, paskatinimų saugoti gamtą. Jie tiesiog yra baudžiami už tai, ką padaro ne taip. Ir manau, kad čia ir turėtume susimastyti. Apskritai reikėtų peržiūrėti visą mūsų požiūrį į žalinimą. Ponas Hoitman klausė apie sertifikavimo sistemas, identifikavimo sistemas. Jeigu audito rūmų auditoriai sutiktų, kad privatus auditas galėtų pakeisti valstybinius patikrinimus, tuomet mūsų diskusija būtų visiškai kitokia. Bet dabar yra vykdomos tiek valstybinės, tiek privačios patikros ir nieko iš to pasiekti mums nepavyko. Ir per sertifikavimo sistemos e, pakeitimą mes tikrai neišspręsime visų problemų, ypatingai smulkiesiams ūkininkams. Manau, tai reikėtų turėti galvoje. O taip pat buvo užduotas klausimas, kurgi eiti toliau. Žinoma, mes norėtume daugiau paramos numatyti šeimų ūkiams dabartinėje BŽUP reformoje. Ir aš bandžiau aiškiai pasakyti, kad kalbant apie ūkininkus ir aplinkosaugos subsidijas, tuomet ūkininkams turi būti mokama už tai, ką jie realiai padaro ir jie turi būti apdovanojami už tai, ką padaro gero, o ne baudžiami už tai, ko nepadaro. Ta, Tuo ir baigiame pirmąją diskusijų dalį. Ačiū svečiams, ekspertams. Ir norėčiau pakviesti jūs toliau dalyvauti mūsų diskusijoje. Busim dėkingi, jeigu jūs norėsite ir vėliau pasisakyti. Galbūt tikrai prisijungsite prie mūsų tolesnių diskusijų klausimais ir pastabomis. Ačiū abiems svečiams ir dabar pereikime prie antrosios diskusijų dalies. Nedidelę techninę pertraukėlę padarysim ir tada čia jau kviesime e, pana Robertą Pošniką ir pana Andrew Elliot iš Šiaurės Airijos. Aš jau pristačiau abu svečius anksčiau, pristačiau organizacijas, kurias jie atstovauja, taigi kviečiu jūs čia. Gerai.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 už tai, kad atvykote ir pirmiausia, ponui Robertui Pošnik suteiksiu žodį. Tai yra Lenkijos mokymo agentūros direktorius. Ir dabar pažvelgsime į visus šios klausimus iš mokėjimo agentūros perspektyvos. Pirmoje diskusijoje dalyje kalbėjome daugiau apie ūkininkų požiūrį, o dabar e, mokėjimo agentūros, kurios e, kasdien dirba šioje srityje. Taigi, ponui direktoriui, pirmiausia žodis. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, gerbėmieji parlamento nariai. Kaip ir sakė pirmininkas, esu referencinių bazių skiriaus direktorius Lenkijos mokėjimo agentūros. Ir pirmiausia, norėčiau skaidrėje pristatyti mūsų valstybės žemės ūkio specifiką. Šalyje turime apie 14 milijonų hektarų deklaruotų ir tinkamų e, finansuoti žemės ploto. Mes turime apie 10 su pusę referencinių ūkių, kuriuose dirba apie pusantro milijono ūkininkų. Ir iš tų ūkininkų, apie 240 tūkstančių ūkininkų dalyvauja žalinimo ir kultūrų įvairovių programoje. Tai yra veiklose susijusiuose su žalinimu ir ekologiniu ūkiu. Tai toks kontekstas. Na ir dar noriu pasakyti, kad visi šie žemės ūkiai užima apie 55 procentus visų deklaruotų e, žemės ploto. Taigi ploto požiūriu tai yra didelė ūkio dalis. Na ir dar kalbant e, apie kontekstą, svarbu pasakyti ir tai, kad Europos komisija bendradarbiaudama kartu su Europos parlamentu ir valstybėmis narėmis, suteikė nemažai mm, įrankių ūkininkams. Tai yra didžiulis programų paketas. Na ir ūkininkai turi labai nemažai duomenų pateikti, kad tinkamai užpildytų reikalaujamą ataskaitą. Komisija parengė nemažai programų, kuriomis suteikė kai kurioms valstybėms narėms galimybę vykdyti nacionalinę ar vietos žemės ūkio politiką. Na ir tai yra vienas iš tų etapų, kurie gyvendinami valstybių narių žemės ūkio politikoje. Svarbu taip pat ir tai, kokie terminai ir kokios sąlygos yra taikomos, kokias sąlygas pavyko išsiderėti, kokie yra tie pirminiai, tie reikalavimai, kurie taikomi nuo 15 metų sausio pirmosios, o tiksliau galbūt nuo kovo mėnesio. Na ir nemažai tų reikalavimų turi didžiulį poveikį tam, kokie pokyčiai yra daromi. Ir tai ne vien administraciniai pokyčiai, bet ir pokyčiai, kuriuos patiria ūkininkai. Ir vienas pagrindinių, tikriausiai, kuriuose susidurėma visose valstybėse narėse, tai yra informacinių sistemų pakeitimai. Tai yra didžiulės duomenų bazės, didžiulės sistemos, kurios turėjo būti visiškai perdarytos. Ir mm, mes visi sutikome su tą politiką su tom priemonėmis ir dabar mokėjimo agentūros turi teikti pagalbą ūkininkams pildant paraiškas ir geo teritorinės prašymus e, turime patėti teikti Ir atitinkamai turime pakeisti savo domenų sistemas. Na ir mes patvirtinome tokius pakeitimus, tai reiškia, kad mes turėjome pakeisti m, mm, paraiškų formas, tas formas, kurios buvo gerai pažįstamos ūkininkams ne vienerius metus. Taip pat e, pakeitėme žemės ūkio deklaravimo, mm, žemės ūkio plotų deklaravimo sąlygas. E, mes padėjome m, mm, ūkininkams teikti deklaracijas susijusias, tikrai sudėtingas deklaracijas susijusias su ekologiniais žemės ūkio plotais. Taip pat pasikeitė ir duomenų apimtis. Ir tie duomenys, kurias teikiame ūkininkams ir tie, kurias ūkininkai turi pateikti savo ataskaitose. Na ir mūsų nuomonė tas e, duomenų apimties pasikeitimas yra tikrai sudėtingas klausimas, ypač kalbant apie ūkininkų teikiamus duomenys. Tai yra sudėtinga užduotis, nes mūsų valstybėje narėje mes tikrai skiriame daug pastangų rengdami mokymus ūkininkams. Vyko tūkstančiai seminarų, rengėme mokomąją medžiagą žiniasklaidoje ir elektroniniu būdu ir popierinė forma teikiame informaciją. Ir visa tai, mūsų nuomonė, dar nėra pakankamos pastangos. Kampanijos pradžioje jau pamatėme, kad yra ūkininkų paraiškose ir ataskaitose klaidų. Tokių klaidų, apie kurias mes net nepagalvojame. Iš tikrųjų, atsižvelgiant į tą informacijos kiekį, kurį pateikė mūsų agentūra. Ir dar vienas dalykas tai, kad tam, kad mes sukurtume savo domenų sistemą, mes nuolat turime fiksuoti realius pokyčius. Tai yra realūs pokyčiai, reali situacija lemia tai, kad mūsų sistema turi būti koreguojama. Ir mes tikrai stengiamės, kaip įmanoma, greičiau atitinkamus pakeitimus padaryti, vos tik įsigalioja atitinkami reglamentai. Na, dabar tik pusantro mėnesio ataskaitų teikimo patirtį turime mm, ir iš tikrųjų nėra dar per vėlų nei per anksti kalbėti apie papildomus pakeitimus, nes dar šiemet mes galime sukurti taisyklės, kurios galėtų, galiotų ir šiems metams ir kurios padėtų uh, apriboti tas problemas, kurios atsiranda mm, apskaičiuojant išmokas ūkininkams. Kokios mm, tai galėtų būti, kaip mes mm, galėtume viską pakeisti. Pirmiausia, matome jau dabar, kad sąnaudos susijusios su žemės ūkio plotų identifikavimo mm, sistema auga apie 20 procentų kasmet, lyginant su ankstesniais metais. Ir taip pat mes e, prognozuojame, kad e, pasikeis ir veterinarinių mm, kontrolės priemonių apimtis. Taip pat manome, kad keisis ir žemės ūkio plotų kontrolės apimtis. Jie išauks apie 7 procentus, tai tarsi nedaug, tačiau kalbant apie mm, darbo sąnaudas, tai jos bus tikrai žymiai didesnės nei anksčiau. Na ir visos šios klaus... problemos susiję ne su tuo, kad mes netinkamai kažkaip suplanavome savo darbą, bet su tuo, kad tos taisyklės, su kuriomis mes sutikome ir kurias patvirtinome, yra tokios sudėtingos, kad e, iš tikrųjų mums reikia didelių pastangų. Mes neužsimame kaip mokėjimo agentūra kažkokiam papildomam kontrolėm, mes e, taikome būtiniausius tikrinimus ir tikrai nenorime, kad mūsų ūkininkai vėliau būtų baudžiami Europos komisijos už kažkokių teisiklių nesilaikymą. Na ir mes manome, kad mūsų, e, sąnaudos, mūsų darbo sąnaudos padidės 38 procentais per pirmosius dviejus metus šių taisyklių taikymo. Taigi, iš tikrųjų, mes manome, kad tos sąnaudos nebus adekvačios lyginant su tikslais, kuriuos iškėlė Europos komisija. Tai būtent e, ekologinis ūkis tinkamas, e, lėšų paskirstimas, kažkokių dirbtinių sąlygų sukūrimo vengimas. Taigi tokie yra tikslai, jie yra geri, tačiau paprastindami sistemą mes galime iš tikrųjų tinkamomis priemomis šių tikslų siekti. Ir paskutinė skaidrė. Uh, kurią norėčiau Jums parodyti, yra susijusi su konkrečiai supaprastinimo pasiūlymais. Ir tie pasiūlymai tikrai nėra išvardinti čia svarbos tvarka, tiesiog tai yra galbūt lygiaverčiai pasiūlymai. Ir pirmiausia, pirmiausias pasiūlymas būtų pagalvoti apie tai, kaip turėtų būti teikiamas deklaracijos dėl kultūros, kultūrų įvairovės. Ar iš tikrųjų dabartinis reglamente numatyta, ar dabartinė reglamente numatyta tvarka nėra per sudėtinga? Ar iš tikrųjų nėra eliminuojamos kai kurios ūkininkų grupės, ar nesudaromos kliūtis jiems atitikti tam tikrus reikalavimus. Antras pasiūlymas būtų supaprastinimai susiję su finansinėmis sankcijomis. Mes manome, kad reikėtų pagalvoti apie pereinamąjį laikotarpį ir galbūt netaikyti sankcijų pirmaisiais sistemos taikymo metais. Kodėl mums tai yra svarbu? Kažkuris parlamento narys šiandien pasakė, kad e, ūkininkai jau pasėjo kažką laukose ir jie nebegali nieko pakeisti. Jau kultūros yra pasėtos, jau jos laukose. Tačiau galbūt iš tikrųjų jos tos kultūros netitinka kultūrų įvairovės e, reikalavimų. Taigi ūkininkai jau dirba, atlieka savo kasdienį darbą, ir dabar jau padarė tarsi kažkokių klaidų, kurios tikrai nėra iš blogos valios. Tai mes manome, kad reikėtų paprastinti šiais metais tas sankcijas ir jas jų visiškai atsisakyti. Ir tai viskas yra susiję ir su susietaja parama. Prisiminkime, koks sudėtingas tai buvo modelis, bet galiausiai sėkmingai jis įdėktas visose valstybėse narėse. Dar vienas suprastinimo pasiūlymas būtų uh, sumažinti kontrolės lygį. Mes manome, kad dabartinė 5 procentų riba, mes daug su kolegomis ir su kolegomis iš kitų valstybių narių galvojame, iš kur tie 5 procentai, kodėl ne 2, kaip sisteminių klaidų atveju, kodėl ne 3 e, procentai, kaip gyvūnų apsaugos atveju. Pagalvokime, ar 5 procentų riba ar 3 procentų riba būtų pagrista, ar nebūtų galima tos ribos pamažinti, kalbant apie patikras vietoje ir daugiau galvoti apie mm, referencinės bazės kokybės mm, didinimą, kad daug ką galima būtų atlikti be patikrų vietoje, tiesiog administraciškai. Na ir toliau IP sistemos uh, klausimai. Tai taip pat klausimas nekarta aptartas su Europos komisija. Mes manome, kad ši sistema e, turėtų būti taikoma tik tai žalinimu užsimantiems ūkiams, kad nebūtų įtraukiami potencialūs ūkiai, kurie galbūt kažkada taps ūkiai, ūkiais, kurie atitinka e, štai tokius ekologinių ūkių reikalavimus. Nes uh, Iš tikrųjų, tai labai padidintų mūsų darbo apimties, mūsų darbo apimtį. Ačiū pirmininkė ir labai atsiprašau už tai, kad e, kalbėjau ilgiau nei man skirta buvo laiko ir dabar mielai atsakyčiau jūsų klausimus. Nawet ja propozycją proszę. Na, iš tikrųjų, tie supaprastinimo pasiūlymai buvo labai mums svarbus. Prašom, ponas Eliot. Um, very grateful for the opportunity to uh, address you today. Very grateful for the opportunity to address you today. Labai ačiū už galimybę kreiptis į Jūs šiandien. Aš kalbu Junktinės karalystės valdžios yra labai biurokratinis reikalavimas ūkininkams, o, o tikrai realiai naudos realiam pasauliu tai neduoda. Iš tikrųjų, būt, turėtų būti leista palikti tas apsauginės zonas, tas apsauginės juostas vieną šalia kitos be kažkokių tai labai aiškių um, ribų. Toliau dėl ribų, pavyzdžiui, kad būtų galima nustatyti, kas, už kokius plotus būtų galima mokėti, skirti išmoką, pavyzdžiui, vienas, vienas kraštovaizdžio, vienus kraštovaizdžio elementus galima naudoti, kitus ne, tai reikia daugiau lankstumo šioje srityje dėl tvorų. Dabar dėl dirvonuojančių žemių tol, kol nėra ganomi gyvuliai, tol, kol nėra pjaunama ta žolė, tai yra laikoma, jeigu tai yra um, pieva, tai yra laikoma dirbonuojančia žemė. Toliau tai turėtų tai būti dabar dėl 2015 mm, sausio 6 dienos komisijos rašte yra pasakyta, kad turėtų būti leidžiama naudoti mm, ir e, nuotraukas e, erdvinės, taip pat ir žalinimo priemonėmis. Dabar dėl mm, žemėlapinių galimybių suprasti, kad dabar yra reikalavimas, kad valstybės narėse rašytų tas kraštovaizdžių Tak, zapewne wspólna polityka rolna. Kągi iš tikrųjų BŽUP yra sudėtinga. Politika reikalauja daug administracinio darbo, tačiau e, pagal ją iš tikrųjų teikiama parama ūkininkams. Ta politika tikrai naudinga ūkininkams, tai gal būkime objektyvesni. Bet aišku, Galime kritikuoti BŽUP, bet e, tikrai nereikėtų sakyti, kad iš vis e, atsisakykime tos politikos. Pane Štair. Ačiū, pirmininkė. E, ačiū, pirmininkė. Aš tikrai bandau pozityviai viską žiūrėti. Ponui Eliotui pasakysiu, jūs gyvenate tokioje gražioje šalyje, tiek daug žalių vietų. Uh, Ir iš tikrųjų ta parama, kuri teikiama ūkininkams, yra e, parama siekiant e, paremti jų gyvenimo būdą, tai gyvenimo būdo apsauga, kurią būtina teikti. Tai mes iš tikrųjų turime su Europos komisija kalbėti ir apie tai. Žemės ūkis yra svarbu, bet svarbu ir kokios yra gyvenimo sąlygos tose vietovėse. Niderlanduose yra nemažai ūkininkų, kurie nebenori ūkininkauti. Taip pat ir jauni ūkininkai. Ir dėl to kyla nemažai problemų. Taigi reikalinga ir atitinkama socialinė politika. Uh, kalbant apie žemės ūkio sritį ir mes turime užtikrinti, kad taikomos taisyklės pagerins iš tikrųjų ūkininkų darbo ir gyvenimo sąlygas. Ačiū pirmininkė, klausimas ponui Elijutui. Ačiū už jūsų įdomų pasisakymą. Šiaurės Airijoje saloje Ar jūs e, pastebite, kad ūkininkai susidurtų su problemomis susijusiamis su susijėtosios paramos reikalavimais ar mm, buveinių direktyvos reikalavimais. Jie turėjo juos tenkinti tas reikalavimus Bet dabar jie staiga sužino, kad nors anksčiau jie tas reikalavimus tenkino, bet dabar jų plotų e, būklė nėra tinkama. Tai tarsi iš pradžių jie tarsi e, treniravosi, kad galėtų šokti į tolį, o dabar jų reikalaujamas printą nubėgti. Ar yra tokių panašių netitikimų jūsų e, šalyje? Trumpas atsakymas - taip. Iš tikrųjų, kai kurie ūkininkai susiduria su ta problema ir kartais mokėjimo agentūrose mes tikrai pateikėme priekaištų komisijai, bet tikrai yra sudėtingos biurokratinės procedūros įgyvendinant BŽUP ir tas procedūras e, susiduria vienas su kitomis Ir tada kyla problemų, kaip ir jūs apibūdinote tokią situaciją. Tokios situacijos dažnai turi būti sprendžiamos valstybių narių ar regionų lygmenių. Yra tokių mechanizmų, pagal kuriuos ūkininkai patekia į tokią keblę padėtį, vis dar gali gauti mokėjimus. Bet kartais Mm, žemėlapių ženklinimo sistemos valstybėse narėse nėra pakankamai pažengusios ir tada nepakankamai greitai sulaukia ūkininkai paramos. Taigi taip, tokių problemų yra, bet yra būdų ir jas spręsti. Galbūt ne visada dabar darome tai, ką geriausia galime padaryti. Ir dar norėčiau pasakyti, kad tas klausimas, kaip užtikrinti, kad BŽP būtų tinkama, tai ne vien klausimas komisijai. Europos komisija stengiasi parodyti, kad e, viską kontroliuoja, kad e, nori palaikyti žemą klaidų lygį ir atitinkamai gyvendina savo politiką, kad apsaugotų ir mokesčių mokėtojų lėšas. Tačiau Tai yra taip pat politika, kurią gyvendina ir institucijos čia, ir valstybės narės. Ir kartais reikia iš tikrųjų daugiau lankstumo, pavyzdžiui, apibrėžiant plotą. Tai gali būti labai svarbus dalykas, kuris padėtų išvengti labai brangių, detalių kontrolės priemonių, kurios dabar turi būti taikomos. Taigi Komisijai kartais reikia ir parlamento paramos, ir auditorumų, ir tarybos paramos, kad jie tinkamai užtikrintų, kad tikrai BŽUP būtų supaprastinta. Tai tokią norėjau užsakyti pastabą. Ačiū. Ačiū už šį įnašą į mūsų diskusiją ir pereikime prie tolesnių klausimų. Ponas Dės, prašom. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank auch dem Dėkui pirmininkė. Ačiū abiems pranešėjams už praktinius pasiūlymus. Man atrodo, kad čia tikrai verta pasigilinti į juos ir komisijos atstovai turėtų viską pasižymėti. Tiems, kurie čia yra nauji, noriu pasakyti, ko galbūt jie nežino, kad mes penkerius pastarosius metus kalbame apie žemės ūkio reformą. John, Joe Lyono pranešime buvo taip pat teigiama, kad reikia mažiau biurokratijos. Aš buvau antrasis pranešėjas ir toje nuomonėje mes e, taip pat buvome įvardiję, kad nenorime naujos kontrolės bei sankcijų sistemos. Tačiau žalinimas pagal pirmąjį ramsti buvo e, įtvirtintas pagal naują sistemą, tai reiškia, kad komisija nesilaikė parlamento pasiūlymo. Ir iš to ir atsirado ta visa biurokratija. Aš suprantu, kad ekologinės priemonės yra gerai, bet jos turėtų priklausyti antrajam ramščiui. Virš 90 procentų ekspertų teigia, kad žalinimo vieta yra antrajame ramstyje. Ir todėl reformos kontekste reikėtų padiskutuoti, galbūt reikėtų šitą klaidą ištaisyti ir tokiu būdu sumažėtų biurokratijos, o ekologijos padaugėtų. Tačiau kol kas dar taip nebuvo padaryta. Ir dabar matome, koks buvo blogas komisijos pasiūlymas, nes jam buvo pateikta daugiau negu 7000 pakeitimų. Per visą Europos parlamento gyvavimo istoriją to nėra buvę anksčiau. 7000 pakeitimų buvo pasiūlyta iš Europos parlamento pusės. Europos parlamentas stengiasi, kad naujoji sistema bendrosios žemės ūkio politikos būtų e, prieinamesnė ūkininkams. Mano klausimas ekspertams būtų toks. Nežinau, kaip viskas yra gyventinama kitose valstybėse narėse, bet Vokietijoje mes esam pripratę prie to, kad ūkininkai gruodžio pabaigoje gaudavo lėšas pagal pirmąjį ramstį. O dabar Ir tada jau galima sodinti sejomainos pasėlius ir jie lieka dirboje iki vasario. Bet dabar gruodžio mėnesį tai nėra, da, nebėra daroma, nebėra mokamos tos lėšos, kadangi inspekcija gali būti atliekama tik tai vasario mėnesį. O jeigu lėšos bus išmokamos taip vėlai, tiesiog jų nebebus galima panaudoti. Taigi galbūt būtų galima daryti taip, išmokėti lėšas gruodžio mėnesį, o jeigu inspekcija e, vasario mėnesį nustatytų, kad ūkininkas pasielgia neteisingai, tada jis galėtų sugražinti e, tas lėšas. Bet jeigu inspekcijos yra daromos visiems tai vasario mėnesį ir lėšos mokamos po to, tokiu būdu mes nubaudžiame visus nieko dėtus ūkininkus. Nes e, pasėliai tada jau te gali būti siejami gerokai vėliau. Ir mes bandėme priversti komisiją keisti deleguotusius aktus ir pakoreguoti ten nustatytus taip pat skaičius. Ta reikėjo padaryti dėl Europos teisingumo teismo e, paaiškinimo. Čia su to biurokratijos mažinimo, tai kaip su mano E, svorio metimų. Visada pasiryžęs tą daryti, bet kažkaip nesigauna. Prašom, ponas Andrėjo. Pan poseł Andrzej, bardzo proszę. Oui, merci, Monsieur le Président. Je ne me permettrai pas d'intervenir. Ačiū, pirmininkė. Na, aš gal nekomentuosiu dietos, <laughs> nebent jūs pageidautumėt, bet dėl ponodės pasisakymo, man atrodo, vis tik tai turime būti budrus. Nes, man atrodo, būtų pakankamai pavojinga. Na, aš tai jau sakiau, bet norėčiau pratestą mintį. Mm, pavyzdžiui, jeigu į pirmą ramstį būtų žalinimas keliamas. Mes svarstėme tai sudėtinga, bet vis tik tai, tai yra sprendimas, tai yra pasirinkimas. Ir jeigu mes kalbame apie visas siemas sąlygas ir, ir supaprastame visą procesą, tai kas yra aktualu, jeigu mes turime vėl sugrįžti prie tų visų pagrindų, dėl ko mes kalbėjome anoje kadencijoje, na, man atrodo, tai mm, sudėtinga būtų paskui visi, visos tos išmokos 2020 metų, kas yra numatyta iš ES biudžeto. Tai mes turime įvertinti savo atsakomybę, nepamiršti tų pagrindinių krypčių. Tai aš norėjau tą pavojų paminėti. Ir dabar dėl pono Buda pasisakymo, aš tikrai visiškai pritariu jūsų minčiai, mm, dėl to, kad būtume matyti realybę. Ir uh, Tai taip, kai, kai girdžiu tas diskusijas, kurios vyksta ar čia, pavyzdžiui, turime kla, kelti klausimą, ar iš tikrųjų reikia e, kontroliuoti iš biudžeto požio taško e, tą mokėjimo procesą. Bet reikia galvoti ne vien tik tai apie biudžetinę kontrolę, bet reikia galvoti taip pat ir apie ūkininkams nerimą keliančius klausimus. Reikia iš ūkininkų pusės irgi tai pažiūrėti. Taip reikia vykdyti tą reformą. Ir kai mm, jūs kalbėjote būtent apie mm, airijos mokėjimo sistemą, Na, aš, pa, <laughs> aš gyvenau prie, pa, pažiūrėkite, prie viduržėmio jūros, e, e, ten pietuose, pas mus įsivaizduokite, prancūzijos pietuose mūsų specifika kokia. Mm, pas mus, pavyzdžiui, uh, visiškai kitokia yra situacija, pavyzdžiui, po medžiais, kokios, kokios žolės tik tai auga. Pas mus visiškai kitokia yra tad, tie augalai negu, tarkim, šiaurės Prancūzijoje ar, ar kažkur kitur, bet vis tiek ir yra avių, kurios um, ėda tą žolytę ir, ir netgi ažalo um, gilės ir taip toliau, tai reikia atsižvelgti į tą realybę, paskui kas yra iš jų gaminama. Reikia nepamiršti iš tikrųjų to, to, tos visos kompleksijų, to, to visų sudėtingumų ir nepamiršti mm, to, kad valstybės narės puikiai išmano savo teritorijos specifiką ir įvairovę. Ir iš tikrųjų vidu, prie viduržėmė e, jūros, pavyzdžiui, tose regionuose taip, žemės ūkis yra visiškai kitoks. Ten, tarkim, ta, ta, ta žolytė auganti e, galbūt ir. Uh, netinkama kit, kitokiai veiklai, bet tinkama tam, kam naudojama ten. Tai reikia nepamiršti tos uh, realybės, kuri yra tenai, kaip yra ūkininkaujama tenai, uh, yra, kokie yra gamtiniai ištekliai, kad nebūtų pernelyg daug um, tos erdvės vienodėjimas, kad nebūtų pamiršta to, kas vyksta, net tas pats yra. Uh, pavyzdžiui, jeigu tarkim, Šiaurės Europoje, Šiaurės Prancūzijoje, sakykime, ganyklos yra visiškai kitokios, nes ten daug lyja, žolė visai kitokia. Arba, pavyzdžiui, jeigu prižiūrėtume į kalnuotas vietovės, situacija vėlgi visiškai kitokia. Tai reikia priimant politinius sprendimus atsižvelgti į tai ir, ir pagal tai koreguoti žemės ūkio politikos reformą. Bardzo dziękuję, pan poseł Nikolson, panie pošt. Ponas Nikolson, prašom. Uh, indeed, Chairman, uh... Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad pavėlavau. Ir atsiprašau ponui Eliotui, kuris yra iš mano gimtojo regiono. Aš norėčiau jam užduoti klausimą. Jis e, turi nemažai patirties darbę su komisija ir e, numatant baudas regionams. Ir viena iš konkrečių baudų, gal aš per daug tiesiogiai paklausiu, atsiprašau už tai, bet kai yra numatoma bauda, o Šiaurės Airijoje buvo e, numatyta didžiulė bauda dėl laukų ženklinimo, mes turėjome viską atitaisyti ir tą ir padarėme. Bet nebuvo, numatant baudą, suteiktas mums laikas pataisyti padėtį. Man atrodo, jeigu yra problema, ją reikia taisyti ir daugelis regionų, daugelis šalių tikrai pasistengs viską pataisyti. Mes turėjom konkrečią problemą ir gal ponas Varingen taip pat e, įsiklausys į šį klausimą. Arijoje buvo tam tikrų problemų. Šiaurės Airijoje buvo problemų ženklinant laukus ir tos problemas buvo žymiai didesnės nei bet kur kitur Airijos saloje. Ir tas, man atrodo, labai keista, turint omeny, kad e, tas procesas vyko tuo pat metu ir jį įgyvendino tie patys žmonės. Tai kaip gali būti taip, kad viena dalis Mm, turėjo daugiau problemų ir buvo nubausta, o kitai baudos nebuvo taikomas. Bet čia tarp kitko tikrai. Dar vienas klausimas yra dėl įgyvendinimo. Viena didžiausių problemų, kurias aš pastebiu keliaudamas. Buvo, e, tai, žiūriu, kaip skirtingos vyriausybės ir regioninė valdžia skirtingai interpretuoja Bruselio nurodymus ir juos įgyvendina, nes būtent čia, man atrodo, yra silpniausiai pusė viso uh, Um, proceso, kaip yra įgyvendinama. Čia yra daug netitikimų ir skirtumų. Įsiklausiau į tai, ką sakė ponas Būda. Ir niekas nepaprieštaravo jam. Bet, e, kaip ir buvo sakyta, kai kurie komiteto nariai gal nesupranta, kas įvyko per BŽUP reformą. Mes taip įsivaizdavome, kad Europos komisija neįsiklausė į mūsų nuomonę ir taryba, nacionalinės vyriausybės taryboje neįsiklausė ir neparėmė parlamento. Ir ponas Lavyje, kuris dabar pirmininkauja aplinkos komitetui, kuris e, iš tikrųjų uh, kovojo iki pat galo. Ir aš galiu pasakyti Jums, ponas Būda, ką mes begalvotume šiandien apie reformą, jeigu mes komitete nebūtume dirbę tuo metu ir nebūtume pasiekę tų pakeitimų, kuriuos pasiekėme, nors galbūt jų nepakanka, bet tada mes iš tikrųjų, bet be viso to padėtis būtų žymiai blogesnė. Tai aš gal nesutikčiau su Matau, kad kolega nesu visko sutinka, ką aš pasakiau, bet iš tikrųjų mes padarėme savo laiku viską, ką galėjome. Galvojant apie supaprastinimą ir kaip jis suprantamas. Turime išlaikyti kažkokį kontrolės lygį. Reikia tik tai pakeisti um, požiūrį ir santykius tarpusavio, tarp komisijos, tarybos ir auditorumų. Auditorumai yra didžiausia problema su didžiausia pagarba šiai institucijai ir auditorių profesijai. Jie vis dėlto uh, nesuvokia visų problemų, su kuriomis susiduria praktiškai dirbantis ūkininkai, kurie bando pragyventi ir išlaikyti savo šeimą. Ūkininkai tiesiog nori dirbti savo darbą, auditorumai laikosi kažkokios savo savotiškos perspektyvos. Kaip tai suderinti, kaip mm, užtikrinti, kad viskas vyktų sklandžiai. Žinau, kad kontrolė būtina, Negalima tiesiog pro akis praleisti kažkokių netikslumų ir panašiai, bet reikia ūkininkams leisti ūkininkauti. Balžinkuje. Ačiū, manau, kad e, ši diskusija, kuri prasidėjo su auditorumais, tikrai padės padidinti savitarpio supratimą e, ir padės auditorumams geriau suprasti ūkininkus. Tai čia toks teigiamas polinkis, kurio tikimės, ponas Vacekovskis Januš. Ačiū pirmininkė. Jūs juokaudamas pradėjote ir aš gal irgi tą pačią natą prisimenu realų socializmą. Tais laikais jau gyvenau. Uh, Ir tikiuosi, kad kolegos iš socialistų frakcijos neįsižeis, nes čia kitas buvo socializmas. Tas realusis socializmas, tai tokia santvarka, kuri sprendžia tas problemas, kurias pats ir sukuria. Tai mes taip pat esame tarsi tokioje situacijoje, kuriam problemas, o paskui, aš jau čia trečią kadenciją dalyvauju diskusijose, kai mes sprendžiam tas susikurtas problemas spręsti. Bet rimtai kalbant, Man atrodo, kad problema tai, kad tai, problema yra tai, kad tai, ką ūkininkai vadina biurokratija, yra toks dvigubas reiškinys, dalis tos biurokratijos, tai, ką mes kūrėme. Komisija ir parlamentas, ir parlamente, aišku, mes tengiamės tą biurokratiją riboti, kad BŽUP būtų kuo draugiškesnė ūkininkams. E, nors galbūt tai ne visada sėkminga, bet po to yra dar nacionalinių normų etapas. Ir jeigu yra kūriamos nacionalinės taisyklės, tai kas to užsima? Ministerijos ir valdininkai ministerijos rengia atitinkamus teisės aktus, o konkrečias taisyklės e, įvairių e, agentūrų institucijų valdininkai. Ir tos taisyklės nėra, aišku, patogios ūkininkams, jos yra palankios administracijai. Aš turiu, aišku, patirtį iš Lenkijos savo šalies, dažnai dalyvauju Lenkijos parlamento žemės ūkio komitete ir matau, kaip linkstama iš tikrųjų susikurti, sukurti kuo mažiau rūpešių valdininkams ir kad kuo daugiau reikalavimų būtų permesta e, ūkininkams ir atsakomybė, kad tektų ūkininkams. Įvairios e, baudos už kartais labai nežymus e, nusižengimus yra tikrai kartais akivaizdžiai kertasi su BŽUP logika ir tikslais, nes jie tampa represinėmis priemonėmis e, ir tai visiškai nieko bendro susi, neturi su realiais poreikiais, e, realiom problemom. Tai kaip spręsti būtent tokią situaciją? Apie tai turėtume diskutuoti. Mes turime pagalvoti apie ūkininkų skundus. Pavyzdžiui, kai ūkininkai skundžiasi BŽUP ir konkrečiomis nuostatomis, kurios jiems taikomas. Ir mes turime pagalvoti, ar nėra tai mūsų kaltė. Ir Briuselėje, Strasbūrė kuriamos biurokratinės problemos, o kaž... ir jos dar padauginamos nacionaliniu lygmeniu. Tai aš manau, kad nacionalinius lygmuo čia yra svarbus ir galiausiai rikošėtų viskas grįžta pas mus čia, nes automatiškai Briuselis, komisija, parlamentas yra kaltininkai nors labai daug klaidų yra padaroma nacionaliniu lygmeniu. Tai aš manau, kad tokia diskusija mums visiems būtų pravarti. Sutinku su ponu Nikolsonu, kolega. Yra tikrai ir auditorumų problema, kuri būtų tokios auditorumų praktikos problema. Atliekdamas kontrolę, auditorumai iš tikrųjų susitelkė į ūkininkus ar tos galutinius naudos gavėjus ir netiek vertina, kam skiriamos visos lėšos per nacionalinę administraciją. Tai yra, yra sukūriamas vėlgi tam tikrų represijų ir nuobaudų mechanizmas nacionaliniu lygmeniu, kuris yra nepalankus ūkininkams. Uh, Ir aš apie tai kalbėjau neseniai susitikę su auditorumo atstovais, kurie lankėsi Lenkijos parlamente neseniai. Ir aš jiems pasakiau, kad iš tikrųjų auditorumai turėtų e, tink, labiau vertinti, kaip nacionalinės institucijos agentūros dalyje ES lėšas, pavyzdžiui, antrojo ramščio e, e, lėšas, kur yra tam tikros laisvės ir kad netaip labai analizuotų ūkininkus. Ačiū. Manau, kad iš tikrųjų galėtumėte tęsti šią mintį ir galėtume parengti galbūt nuomonę savo iniciatyvą, kurie būtų kalbama apie ūkininkų skundus. Ir dar aš kalbėjau susitikęs ir su komisijos nariu, kad reikėtų Žemės ūkio generalinėme direktorate tokio skyriaus, kuris užsiimtų nuolat su nuolat tomis problemomis, kurios yra susijusios su konkrečiomis valstybėmis narėmis ir ministerijomis. Nes iš tikrųjų komisija neturi tokios praktikos, tokios problemų analizės ir tai dažnai iš tikrųjų sukelia papildomų problemų, nes konkrečiais klausimais būna neaišku, koks yra komisijos požiūris. Tai Toks būtų ir pasiūlymas Žemės ūkio generaliniam direktoratui, kad būtų atsakingas asmo, kuris atsakytų į agentūrų klausimus, ministerijų klausimus ir elektroninę formą, kad tie atsakymai būtų viešai prieinami. Gerbimi ekspertai, dabar metas būtų jūsų baigiamajam žodžiui. Susitarkite tarpusavėje, kas kalbės pirmas. Yes, I, I think I need to respond to. Taip, manau, reikėtų atsakyti keletą komentarų. Aš norėčiau pakartoti tai, ką sakiau anksčiau ir pono Nikelsono pasisakymą taip pat dar pantrinsiu. Taip iš tiesų, mes buvome sutarę dėl finansinių korekcijų mūsų regione, mes buvome vieni iš pirmųjų tą padarydami ir nemažai valstybių paskui pasielgė panašiai, bet kas mums buvo tikrai labai naudinga. Tai kai mes pradėjome labai glaudžiai bendradarbiauti administracinėme lygmenyje su komisija ir aptarinėjome visus klausimus, įsitraukėme į informacinį tinklą, kuriame dalyvavo ir kitos ES šalis. Ten tarėmės, kaip interpretuoti ir aiškinti komisijos dokumentus ir panašiai. Tai man atrodo, kad iš tikrųjų tai buvo puikus pavyzdys, kad komisija nori dalyvauti ir padėti mums spręsti problemas. Taigi prieš keletą metų tikrai visos antraštės rašė apie tai, kai buvo e, nustatytos finansinės korekcijos, bet niekas nekalbėjo apie tai, kai klaidų lygis buvo arti nulio, o tai buvo ir pasiekta per glaudų komunikavimą ir investavimą į reikalingas sistemas. Taip, tuo noriu pasakyti, kad labai svarbu į diskusijas įtraukti ir audito rūmus. Nes tikrai kartais atrodo, kai mes, mums atrodo, kad mes jau pasiekėme susitarimą su komisija, bet ateina auditorumai ir mm, paprieštarauja tam, bet dažnai auditorumai nuo tikrovės būna labiau nutolę negu komisija. Todėl, manau, audito rūmus reikia įtraukti į diskusijas nuo pat pradžių, tam, kad komisija nuo pat pradžių galėtų daryti reikalingus sprendimus. Ačiū, ponas direktorius, žodis jums. Gerbėmėjai Žymėjausi klausimus, kurie buvo iškelti diskusijos metu. Ir tie klausimai pakankamai detalūs, juos netai paprasta labai trumpai ir atsakyti. Pavyzdžiui, ponas Buda klausė apie grupės ūkininkų. Mūsų įstatymuose nėra tokios prievalės, kad e, ūkininkai turi bendrauti su mokymo agentūros per grupės, per asociacijas. Be abejo, e, mes turime žemės ūkio ekspertus, kurie dirba kaip konsultantai ir tai, jie padeda užpildyti paraiškas, tačiau nėra tokios prievalės, kad komunikacija turi būti per ūkininko asociacijas. Gali būti, aišku, toks variantas, bet jis neprivalomas. Dar vienas klausimas dėl identifikavimo. Nuostatos, pagal kurias vykdoma kultūrų kontrolė, nes nuo to priklauso išmokos. Mums atrodo, kad tos nuostatos savai mes suprantamos, kad jų reikia, bet e, svarbus ir klausimas e, dėl maisto, e, apsirūpinimo maistu. Būtina užtikrinti auginamų kultūrų kokybę ir tai yra daug darbo, reikala, daug jėgų reikalaujantis darbas, aš jau yra svarbus, nes Na, mes kalbame apie saugumą. Ir žinome, kad e, šioje srityje yra dabar nemažai nuobaudų identifikavus pažeidimus. Toliau dar vienas klausimas buvo palyginimas senų ir naujų sistemų. Aišku, naujos sistemos tai kažkas naujo, o tai, kas naujo, kelia visada kažkokį susirūpinimą. Uh, Bet e, iš tikrųjų pereina, pereinami metai būtų tikrai naudingi šio požiūriu. Būtų gerai ūkininkams, jeigu mm, būtų iš tikrųjų skirta laiko išmokti, prisitaikyti prie naujos sistemos, kad e, ūkininkai turėtų galimybę susipažinti su tuo, kokias pasiekmes turės jų sprendimai. Tai tikrai verta būtų apsvarstyti. Toliau biurokratija. Biurokratija skirtingose valstybėse narėse, ar mūsų šalyje bent jau, yra tokio lygio, koks numatytas reglamentuose. Joks mokymo agentūros valdininkas neprirašys kažkokios papildomos sankcijos, kurios nebūtų ES teisės aktuose. Tai turime aiškiai suvokti, kokias mes turime galimybės suderinti taisyklės, tas taisyklės turi apsaugoti fondą, iš kurio išmokamos išmokos. Mes e, galime suderinti kontrolės priemonės, e, kurios būtų išdėstytos e, atitinkamuose nuostatose. O kalbant apie biurokratiją, jos lygis auga, kai nėra informacinių sistemų ir bendrų domenų bazių. Iš tikrųjų, mums per daugelį metų pavyko tą biurokratiją sumažinti, nes mes turime registrą ir dabar nereikalaujame kai kurių ataskaitų iš ūkininkų, nors tų ataskaitų vis dar yra daug ir tai yra iš tikrųjų susijęs su tomis programomis, kurias mes parengėme kartu su komisija ir kurios e, buvo aptartos ir Agri generalinėme direktorate. Dar kiti klausimai. Nuostatų įgyvendinimas. Įgyvendinimas visose valstybėse narėse priklauso nuo vietos sąlygų. Kalbant apie mūsų šalį, mes turime tokį patvirtintą tvarkaraštį, pagal kurį yra atliekamos išmokos. Ir mes suprantame, kad visi ūkininkai negauna išmokų gruodžio mėnesį, bet jau gruodžio mėnesį mes tas išmokas planuojame. Taigi mm, priimami sprendimai, kuriai e, ūkininkų grupiai pirmiausia turėtų būti išmokėta. Deja, iš tikrųjų, ne visada <laughs> tos išmokos būna gruodį, prie ko ūkininkai jau buvo pripratę. Na, Bet kadangi dabar pratesta galimybė pateikti paraišką iki balandžio 15 dienos, pasikeitė terminai, tas iš tikrųjų sukelia papildomų sunkumų ir komplikacijų. Taigi mes norėtume, kad būtų suteikta garantija, žemės, garantija ūkininkams, kad jiems išmokos bus išmokėtos ir kad jie aiškiai suprastų, už ką jiems skiriamos sankcijos nes e, iš tikrųjų dažnai skaičiuodami patys ūkininkai nesupras, iš kur, mat, iš kur tie skaičiai, kurie jiems yra mm, pateikiami, už ką pažym sankcijos e, pritaikomus arba kiek jiems išmokėta. Ačiū. Ačiū, dėkuoju visiems kalbėjusiems, prašau jūs grįžti į salę ir dabar pakviesiu kitus mūsų mm, ekspertus. O dabar, kai dėl papildomų išmokų, aš už tai, kad jos būtų išmokėtos vėliau, ne gruodžio mėnesį, o vėliau. Nes jeigu gruodžio mėnesį e, iš, išmokama, tai per daug tada <laughs> tų pinigų išleidžiama šventėms. O štai jeigu vėliau sumokama, tai tada vystomas žemės ūkis. Bardzo proszę. Čia kaip per traukėlė tokia buvo, aš pasinaudojau posėdžio laiku padaryti pertrauką. Proszę Państwa, dzisiaj mamy to komfortowe. Gerbimiai, šiandien mums pasisekė, kad neturime riboti pasisakymų laiko ir visi gali kalbėti tiek, kiek jiems reikia. Manau, kad mes ir toliau laikysimės tokios pačios tvarkos iki pat posėdžio pabaigos. Ir toliau turėsime galimybę užduoti klausimus mūsų svečiams, kad mes praturtintume savo žinias. Ir rytoj koordinatorių posėdėje mes priimsime sprendimą dėl savo, e, pranešimo savo iniciatyva parengimo pranešimo supaprastinimo klausimais. Jeigu visi jau yra pasirengę, tai dabar pirmiausia suteiksiu žodį ponui Brian Peck, nepriklausomam ekspertui įvairių iniciatyvų vadovui. Viena iš tų iniciatyvų - biurokratijos mažinimas ūkininkams. Jeigu jūs pasirengęs, tai prašom. <coughs> Thank you, Chairman, and uh, thank you for the invite to. Dėkoju pirmininkė, dėkoju už galimybę pasakyti savo pranešimą. Visų pirma, turiu atsiprašyti vertėjų, nes aš nelabai anglų kalbą kalbu. Bet, anyway, bet... Uh, Jokauju. Nu, bet jūs pamatysite. Bet mano pranešimas yra mano pasas šiandieną. Jo prisistatysiu ir pristatysiu tokias išvadas E, kurios buvo parengtos rūpjūčio mėnesį. Ir manau, kad jeigu manęs paprašytų kas nors vėl iš naujo viską apibendrinti, tai man užtruktų kokius dešimt metų. Bet e, ta nuomonė, kurią aš išreikšiu, tai yra mano nuomonė. Ir e, Škotijos valdžios nuomonė yra labai panaši. Noriu pristatyti iniciatyvą, kuri vadinosi Stengtis labiau Doing Better. Tai buvo Škotijos e, ministrų e, kabineto sekretorius iniciatyva, skirta kaimo reikalams. Ir visa tai buvo skirta, e, tai turėjo buvo atlikti dar prieš tai, kai išaugo biurokratijos našta. Ir mes norėjome pažiūrėti, kaip sekasi uh, ūkininkams ir kaip e, reikėtų sustvarkyti su tą būsimą biurokratiją, kad reforma būtų sėkminga. Taigi mes nustatėme kelias rekomendacijas. Ir noriu pasakyti, kad tai yra keliai, kurie mus nuvestų į sėkmingą bendrą žemės ūkio politiką, pagal kurią naudos gavėjai galėtų gauti naudos Ir taip pat ta iniciatyva buvo skirta tam, kad padėtume ne vien tik patiems ūkininkams, bet ir auditoriams. Norėjome numatyti rekomendacijas ir jiems, ką jiems reikėtų daryti kitaip ir geriau. Ir buvo, aš turiu tokią viziją ateičiai. Tai būtent, kad visi tie, kurie yra dalyvaujantis e, kaimo ir aplinkosaugos sektoriuose, įskaitant ir ES institucijas, turėtų uh, vienodai viską suprasti. Tai reiškia, prista, pripažintų vienodus tikslus, rizikas bei apribojimus, su kuriais susidarė kiti sektoriaus dalyviai ir užtik, stengtųsi užtikrinti e, pasitikėjimą tarp e, reglamentuojančių institucijų ir taip pat jų veiklos skaidrumą. Aš manau, kad tai yra labai svarbu ir vis tik Aš manau, kad supaprastinimas yra apskritai neįmanomas, jeigu nėra sukūriama visapusės, visapusio pasitikėjimo atmosfera. Ir e, abipusių pasitikėjimui antonimas yra baimė. O dabar kaip tik ir matome, kad tokia baimės kultūra tvyro, kalbant apie bežiaupį administravimą. Kas čia turi keisti tas skaidrės? Aš. Man čia dabar reikės kelis darbus vienu metu dirbti. Taigi, ką aš čia sakiau? Auditas e, apskritai pasitelkė baimę labai dažnai. Ir pana Mikelsono ir pono Budos komentarai tą tik patvirtino. Ir aš su jais sutinku, negaliu pasakyti, kad jų pasisakymas mane labai padrasino, bet turiu pripažinti, kad jie sakė tiesą, kad tikrai ta baime reikalų nepagerina. Dabar audito sprendimai yra daromi atgalinė tvarka ir kartais praėjus dviems, trims ar net daugiau metų, tada tik tai imama vertinti, kaip suprantamas teisės aktus ir pastebima, kur yra netikslumų. Be to, ir todėl kartais praeina bent keli metai, kol yra padaromos audito išvados ir ūkininkams po to jau tampa labai sunku paaiškinti, kodėl reikia keisti teisės aktus. Be to, dar noriu pasakyti, kad klaidos dažnai atsiranda eigoje, tai yra proceso uh, E, trūkumai, o ne lėšų neteisingo panaudojimo atvejai. Ir aš nenoriu pasakyti, kad audito reikia daugiau, aš noriu pasakyti, kad reikia peržiūrėti auditavimo mechanizmus, jeigu norime išvengti klaidų aukšto lygio. Ir todėl Europos komisija ir audito rūmai turėtų sutarti tarpusavyje. O Europos parlamentas e, čia galėtų imtis beveik tarpininko vaidmens. Bet to reikia pasakyti, kad santykis tarp mokėjimo agentūrų ir Europos auditorių, taip pat ir tarp komisijos ir auditorumų tas ryšys turi būti gerokai atviresnis. Reikia pripažinti, kad audito rūmai dažnai mums atrodo kaip snaužiantis liūtas, kurį visi bijo pažadinti. O aš manau, ir manau, kad tai labai dera su to, ką sakė pirmininkas. Pirmininkas sakė, kad komisija turėtų uh, būti atviresnė ir drąsiai atsakinėti kylančius klausimus. Tokiu būdu tas ryšys ir santykis taptų glaudesnis. Toliau dėl BŽUP įgyvendinimo, aš čia galbūt e, daug nesigilinsiu, bet tik pasakysiu, kad tarp mokėjimo agentūrų ir naudos gavėjų tvyro įtampa. Tikrai jaučiamas nerimas ir e, nemažai ūkininkų vien iš baimės gali e, nepateikti dokumentų ir negauti išmokų ateinančius kelius metus. Kas mane stebina, tai kad europinės gairės dėl įgyvendinimo visą problemą tik dar labiau pagilina. Jos turėtų viską paaiškinti, bet iš tiesų, kai yra numatomi nauji reikalavimai ir, ir jie deramai nepaaiškinami, tai tampa tikrai sunku juos įgyvendinti. Dar vienas dalykas - administravimo sistema. Škotijoje mes per pastarąją reformą, stengdamėsi ją gyvendinti, susidūrėme su didžiuliais e, sunkumais ir e, nuo 2013 metų buvo įdėkta nauja informacinių technologijų sistema, kuri yra skirta e, būsimam išmokų laikotarpiui. Tačiau dėgiant tokią sistemą susidūrėme su didelėmis, dideliais iššūkiais ir mes manom, kad ir kitos valstybės narės susiduria su panašiom problemom. Dabar mes gyventiname maždaug 190 milijonų eurų ir sukurti IT sistemai ir ta sistema turėtų padėti paskirstyti maždaug 600 milijonų eurų per metus be ŽUP išmokų. Ir aš turiu dėja pripažinti, kad ta sistema kol kas nevyksta pakankamai sklandžiai. Ir Aš manau, kad komisija galėtų e, kaip nors apdovanoti tas valstybės narės, kurios imasi ambicingų iniciatyvų, norėdamos geriau gyvendinti komisijos e, sprendimus. Taigi, pagal mūsų rekomendacijas, kurias skiriame Škotijos ministrams, mes nustatėme keletą pagrindinių sričių, kur reikia skirti dėmesį. Tai būtent, kad reikia supaprastinti gairias, taip pat reikėtų teikti techninę paramą, taip pat padėti mokėjimo agentūroms bendradarbiauti tarpusavyje ir dalintis geriausią patirtimi ir taip pat reikėtų peržiūrėti ir pakoreguoti deleguotusius ir gyvendinimo aktus. Taip pat mes rekomenduojame, kad Europos komisija ir audito rūmai e, teiktų daugiau paramos ir skatintų e, kuo, visus sistemos veikėjus e, siekti kuo daugiau. Ir mes e, vis tik padarėm galutinę išvadą, kad kol kas viskas yra pakankamai miglota ir todėl reikalinga, reikalingas atvirumas, jeigu norime sukurti konkurencingą ir tvarę Europos Sąjungos žemės ūkio politiką. Ir aš manau, kad reikėtų stengtis tobulinti bežiaupę, kad ji netaptų mm, kliūtimi tvariam žemės ūkiui. O dabar turiu pasakyti, kad mūsų ūkininkai daug labiau nerimauja dėl to, kaip ta reforma bus įgyvendinta praktiškai. E, jiems nerima kelia įvairios restruktūrizavimo idėjos, o tai tikrai niekam nėra naudinga toks nerimas. Ir aš drįstu pasiūlyti, kad pasakyti, kad Europos Sąjunga tikrai netinkamai masto. Jungtinės karalystės vyriausybė turi tokį įstatymų leidėjų e, kodeksą, Škotijoje taip pat yra strateginis, prakti... E, strateginis e, veiklos kodeksas. Ir tenai yra labai neblogų principų, kurie galėtų būti perkelti į visą ES lygmenį. Ir tai reiškia, kad e, tiesiog e, reikia nusistačius tikslus įvertinti, kokio reikia indėlio, norint juos pasiekti. Ir taip pat Airijos ūkininkų hartija yra tokia ir galima į ją atsižvelgti, nes manau, dabar iš esmės mums reikia pakeisti bendrą atmosferą, tą etosą, kuriame yra kuriama ši reforma. Dėkui. Čia ir baigsiu. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Panas Rudolf Mogelė, prašom. Yeah, thank you uh, very much, Chairman. Uh, members. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Pone. Tak, aš, jūs sakėte, kad e, nekalbėsite, kad, na, nekalbate angliškai, bet ar, aš kalbėsiu angliškai, nes mūsų visą darbas atliekamas uh, anglų kalba. Taigi, pirmas skaidrė. Norėčiau jums pristatyti e, komisijos veiklą, BŽUPS supaprastinimo srityje mm, per pastarąsias e, savaitės, mėnesius, kas yra padaryta e, vadovaujant komisijos nariui Pana Hogan. Man atrodo, kad iš tikrųjų supaprastinimas jam yra svarbiausias dalykas ir, ir komisijai taip pat. Ir tai labai aiškiai pasakė ir pats komisijos narys, ir komisijos vicepirmininkas Timermansas. Uh, kuris mm, pasakė, kad nu, jei komisijai tai ypač svarbu. Paprastinimas taip pat atliekamas ir laiku, kadangi tai daroma iš karto po politikos reformos labai visapusiškos išsamios. Ir čia aš noriu pasakyti, kad mm, politikos reformos, kuri. Mm, per, per kurią labai sunku pasiekti supaprasinimo, nes politikos sprendimai uh, pasirinkimai, aišku, yra svarbesni diskusijose ir kai reikia pasirinkti tarp paprasto sprendimo ir politikos sprendimo, kuris tinka įvairioms, įvairiems suinteresuotoms šalims, aišku, pastarasis elementas yra svarbesnis. Bet to tai yra bendros atsakomybės rytis ir manau, kad tai labai svarbu pasakyti ir tai, man atrodo, ne kartą šiandien buvo pasakyta, mm, kad čia mm, trys es institucijos dalinasi atsakomybę teisės aktų leidybos srityje, taip pat ir diskusijos dėl to, kaip teisės aktai priimami. Europos parlamentui tenka tikrai labai svarbus vaidmuo. Ir taip pat, kalbant apie lankstumą, numatoma valstybėms narėms, nustatant tiesioginės išmokas ir gyvenant teisinės e, nuostatas tas lankstumas labai svarbus. Taigi svarbu rasti pusiausvyrą tarp politinių tikslų, kurie dažnai yra labai ambicingi, ir m, mm, biurokratijos lygio, kuris dažnai tampa labai didžiulis būtent dėl tų ambicingų tikslų. Ir aš čia išvelgiu tą patį, ką ponas Pekas pasakė savo pranešime, man tai labai patinka, nes tai parodo, kad paprasinimas yra sudėtingas reikalas. Jis yra sudėtingas ne vien todėl, kad BŽUP yra sudėtinga sistema, bet todėl, kad ūkininkai susiduria ne vien tik tai su BŽUP taisyklėmis, bet ir su veterinarinėmis taisyklėmis, taip pat e, mokesčiais, aplinkosaugos taisyklėmis, gyvūnų gerovės reikalavimais ir kitokiamis taisyklėmis. Ir yra daug ir kitų institucijų, ne vien tik tai Europos komisija. Yra nacionaliniai teisės leidėjai, taip pat mokesčių inspekcijos ir daugybė kitų institucijų. Ir todėl ta visa didžiulė sistema atsiranda, o mes čia bandome rasti būdą, kaip BŽUP galėtų palengvinti gyvenimą ūkininkams ir tiems, kurie įgyvendina bendrą žemės ūkio uh, politiką. Tačiau reikalas ir tas, kad e, BŽP yra susijusi su labai daug kitų sričių ir todėl čia reikėtų klausimą, ar tikrai bendroji žemės ūkio politika yra čia didžiausia problema. Su paprastinimu buvo parinkta keletas principų. Pirma, tai kad reikėtų e, gerbti 2013 metų reformą. Tai yra, kad dabar neturėtume keisti esminių politinių sprendimų, kurie buvo tuomet padaryti, o turėtume kaip tik susitelkti į tai, ką dabar būtų galima padaryti pagal dabartinę e, politinę sistemą ir nustatyti tokius tikslus, kuriuos galėtume greitai ir sklandžiai gyveninti ir kurie būtų naudingi ūkininkams. Ir dar, manau, reikia pasakyti, kad stabilumas kaip po toks irgi yra paprastinimo uh, dalis, nes mes su tuo įstikinome, kad kai yra nustatoma nauja taisyklė, visi su ta taisyklė susitaiko, žino, kaip ją taikyti ir tikrai e, tai yra daug geriau, negu kad keisti taisyklės kiekvienais metais. Nes e, mes netgi nustatėme, kad e, įdėgus naują taisyklę per 5-2 metus 25 procentai E, ūkininkų tą taisyklę įma gyventinti gerai. Todėl pagrindinė žinutė čia yra tokia, kad nereikėtų keisti pagrindinių politinių sprendimų. Antras principas yra tas, kad reikėtų prioritetą teikti toms sritims, kurios kelia daugiausia nerimo ūkininkams ir kitiems naudos gavėjams. Čia turėtumėm Iš tikrųjų, judėti į priekį, nes tai reiškia, kad tiesioginės išmokos vaidins labai svarbu vaidmenį. Uh, toje supaprasnimo darbo atvarkėje. Na ir galiausiai dar vienas labai svarbus elementas. Supaprasnimas neturėtų pakenkti tinkamam finansų tvarkymui. Tai šiandien nekartą yra pasakyta, neturėtų būti daugiau klaidų dėl supaprasnimo, nei dabar jų yra. Kai kalbame apie tinkamą finansų tvarkymą, ką tai reiškia iš žūp požio taško, galėčiau pateikti Jums keletą skaičių. Kiekvienais metais Apie 50 milijonų sandorių vyksta žūp kontekste ES. 8 milijonai naudos gavėjų. Valstybės narės apie 1 milijoną patikrimų vietoje atlieka. Valdome milijonus, peržėmė milijonus e, tų e, e, plotų, sklypų plotų. Padauginame iš 28 ir štai koks yra to darbo mastas. Tai yra nepaprastai sudėtinga sistema kaip tokia ir mes kaip komisija šiame kontekste bandome išlaikyti žūp kaip visumą kad ji netaptų pernelyg skirtinga skirtingose regionuose, kad ūkininkai nepradėtų skūstis, kad jie susiduria su visiškai kitokia sistema nei kitoje valstybėje narėje, galbūt ji netokia griežta mm, ir taip toliau. Koks yra klaidų lygis, audito rūmai pirmame ramstyje, tiesiog nes išmokos 2013 metais nustatė yra 3,15 mm, procentų, toliau antrame ramstėje 7,9 procento. Toks yra klaidų lygis. Maksimalus klaidų lygis su kuriuo sutinka audito rūmai, yra 2 procentai tokio sistemoje. Taigi abiejose ramžiuose mes gerokai viršijame tą 2 procentų ribą. Be to, mes taikome kiek mažes, mažiau nei 2 procentus finansinių korekcijų kas met. Taigi tos finansinės korekcijos, kurias taiko komisija, pasakyti, kad yra labai neproporcingos palyginti su faktinėmis problemomis vietoje, mūsų matymų tikrai nėra toks dalykas, kuris atitiktų realybę. Toliau audito rūmai dar ką sako, kas yra labai svarbu šiame kontekste. Aš ką dar paminėčiau, audito rūmai dirba ne vakume ir labai svarbus yra Europos parlamento vaidmuo, nes Europos parlamentas teikia Europos komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimą Jūs kiekvienais metais balsuojate dėl to ir štai praeitą savaitę dėl to buvo balsuota, jeigu teisingai atsimenu. Biudžeto įvykdymo patvirtimo rezoliucijoje yra pateikiami visi prašymai komisijai sugriežtinti mm, kontrolę, sutvarkyti tą sistemą. Taigi vėl mes esame toje pačioje valtyje. Tame kontekste jūs galite suvaidinti labai naudingą vaidmenį. Galbūt nebūtinai per savo iniciatyvos e, pranešimą, bet per savo nuomonę, kurią pateikėte biudžeto vykdymo patvirtinimo procese, kur jūs į visą procesą įnešate tas nuomonės, kurios šiandien ir buvo išsakytos. Tarp kitko, rytoj biudžeto kontrolės komitete bus svarstoma savos iniciatyvos pranešimas, kurį rengė panas Arvama, biudžeto kontrolės komiteto narys. Ten kalbama apie kontrolę paremtą mm, veiklos rezultatais ir vėlgi tie klausimai bus dar kartą aptariami, aš manau, ir aš, aš taip suprantu, kad jūsų komitetas irgi rengia nuomonę šiam pranešimui. Taigi, ką komisija daro? Mes peržymė BŽUP teisės aktus dėl subsidiarumo, dėl galimų pakeitimų visuose teisės aktuose ir ta peržiūros rezultatas taip pat bus integruotas į mūsų pasiūlymus. Mm, taip pat 2013 metų reformoje išsakytus valstybių narių pasiūlymus mes taip pat peržiūrėjome, jums tai buvo pristatyta, aš, aš taip suprantu jau visą situaciją, ką valstybės narės galvoja. Mes kolektyviai renkame ir analizuojame visas tas idėjas, kurias gauname iš Europos parlamento, iš jūsų, iš tarybos, iš valstybių narių, iš kitų suinteresuotų šalių mm, aš galėčiau pasakyti, kokia yra ta žala, kokie yra pasiūlymai siūsti Komitet, šiam komitetui ministrai skaičiuoja nuo 600 iki 700 puslapių. Štai kiek yra pasiūlymų, kad būtų galima iš tikrųjų uh, Mm, per tą ankstyvo derliaus surinkimo, e, sakykime, jau e, etapą, kad būtų galima kažką pateikti ir paskui um, geresnio reguliavimo pakete gegužė, taip pat ir EFIT pasiūlymai bus komisijos pateikti dėl to, kaip sumažinti administracinį naštą, supaprastinti šią sritį ir bus nemažai ir agri srities iniciatyvų šiame pakete. Dabar dėl terminų komisijos narys e, numatė nuolat vykstančius tokius supaprastimo veiksmus, kuriuos jis norėtų įgyvendinti. Ir čia, manau, tai būtų tas pragmatiškas požiūris, kuris e, tikrai, tik, tikrai bus naudingas e, siekiant spartaus ir efektyvaus supaprastinimo. Pirmą bloką aš tai tokį paminėčiau, tai bendros rinkos organizacijos kur visos komisijos taisyklės dabartinės turės pavirsti deleguotais ir gyvenančiais aktais. Tai yra tas lisabonizacijos procesas. Tai bus panaudota įvairiais būdais um, taisyklės supaprastinti. Dėl tiesioginių išmokų komisija įsipareigojo uh, po pirmų reformos metų išanalizuoti patirtį mm, žalinimo srityje, kur yra sukaupta jūsų ir mūsų, kad būtų galima išanalizuoti, kaip ir žalinimo valdymą būtų galima supaprastinti. Dėl kitų tolesnių žingsnių, dėl, buvo nekarta kalbėta apie tai, kad reikia pagrindinius aktus keisti, e, tai buvo diskusijose nekarta paminėta. Tos diskusijos komisijos nario nuomonė neturė, nereikėtų dabar to paliesti, turint omenyje, koks dabartinis yra darbas, tikrai tas ankstyvas derlius, kol kas tai reikėtų vėliau galbūt prieiti prie tų elementų, bet aš taip supratau, kad iš įvairių pusių teikiami tie pasiūlymai, kad reikia į procesą ar tai traukti, tai galbūt reikės į tai irgi pasižiūrėti. Dabar dėl um, kaimo plėtros, Agri generalinis direktoratas labai daug dabar intensyviai dirba kaimo plėtros programas tvirtinant yra daugiau kaip 110 programų, kurias reikia patvirtinti ir kai bus padarytas šitas darbas, mes tada galėsime eiti toliau ir žiūrėti, kokios būtų tolesnės galimybės supaprastinti kaimo plėtros politiką ir visus procesus. Toliau lauksime Europos parlamento ir ypač šio komiteto indėlio į visą procesą. Tikrai džiugu buvo išgirsti, kad jūs varstote savo asociatyvos pranešimo galimybę, nes tuomet tie visi individualūs pasiūlymai, kurie yra atsiusti, pavirstų į institucinį patarimą, į kurio pagrindų komisija galėtų dirbti. Ir tą gaidą aš norėčiau ir užbaigti. Gal dar galėsime vėliau sugrįžti prie tos pagrindinės temos, ką reikia turėti omenyje, kad tai yra pasidalytos atsakomybės rytis ir kiekvienas turi suvaidinti savo vaidmenį ir pateikti savo indėlį tam, kad su paprasnimo procesas būtų sėkmingas. Ačiū. Kągi, dabar pereikime prie diskusijos. Išklausysime parlamento narių. Pirmiausia, ponia Petil. Ačiū pirmininkė. Aš turiu klausimą komisijos atstovui. Aš esu iš Kroatijos, tai yra naujoji ES valstybė narė. Ir mano klausimas būtų apie jaunus ūkininkus. jauni ūkininkai ir ūkininkai tik pradėję užsimti šią veiklą. Anksčiau negaudavo ES paramos. Aš norėčiau paklausti apie nuostatą dėl penkių metų termino. Ar ši nuostata būtų taikoma Kroatijai? Ši nuostata būtų diskriminacinė ir Kroatijos žemės ūkio ministras mus informavo, kad e, jauni ūkininkai, kurie ūkininkauja jau penki, penkerius metus, nors e, jiems anksčiau nebūdavo skirtos ES lėšas, negalės dalyvauti uh, programoje. Man atrodo, tai neteisinga. Galbūt čia kažkokios aiškinimo problemos, nes mes žinome, kad e, kai kuriais atvejais valstybės narės ne iki galo supranta nuostatas ir neteisingai jas aiškina. Taip jau yra atsitikę Kroatijoje, būtent kalbant apie šeimos ūkius šeimos ūkius, kurie perduoti jauniems ūkininkams. Buvo aiškinama, kad jeigu tėvas perdoda ūkį sūnui, tai jis toliau nebelaikomas šeimos ūkio narių. Ir tai buvo neteisingas aiškinimas. Tai reiškia, kad e, taip pat e, buvo neteisingai interpretuojami uh, mokėjimo terminai. Taigi mano klausimas būtų štai koks. Ar komisija galėtų pateikti labai aiškis instrukcijas valstybėms narėms, kaip įgyvendinti BŽUP, kad nebūtų tokių nesusipratimo ir kad ūkininkai iš tikrųjų pajustų BŽUP naudą, kuri yra seniausia ir brangiausia ES politika. Ačiū. Turime nemažai prašančių žodžio. Štai toks yra kalbėtojų sąrašas. Ponas Būda taip pat dar parašė žodžio. Ir ponas Smith. Po dvi minutės, nes kitaip nespėsime. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Ponas Pak, mane tikrai nustebino jūsų pateikti skaičiai. Jūs pasakėte, 190 milijonų yra išleista lėšų išmokėta. Aš manau, kad e, tai labai iškalbingi skaičiai. Jūs taip pat sakėte, kad ES turėtų teikti didesnį techninę paramą. Bet ar jūs čia savo neprieštaraujate? Manau, kad e, Viena iš problemų yra ta, kad kiekviena valstybė narė ir regionas siekia savo palankiausio politikos įgyvendinimo. Ir tai iš tikrųjų neleidžia galbūt pasiekti didžiausio įmanomo efektyvumo. Ir dabar dar vienas klausimas ponui Megelė. Jūs kalbėjote apie stabilumą ir aš sutinku su tuo, ką jūs pasakėte, bet e, jeigu nuolat deleguotaisiais aktais keičiamas paprastinimo procesas, tai ar jums netrodo, kad čia visai priešingas mm, procesas nei stabilizavimo procesas? Nuolat e, bus keičiami teisės aktai, taisyklės ir tai kaip tik lems nestabilumą. Žiūrėdamas į tos uždavinius, kurie kyla regionams, kai norima patvirtinti regioninius planus, matau, kad iš tikrųjų komisija turėtų gerokai pasistengti su paprastinimo vardan Labai daug ką galima padaryti dar ir be deleguotojų aktų. Ponas Andrius. Ačiū pirmininkė, aš noriu visų pirma padėkoti prelegentams ir noriu užduoti klausimą komisijai. Direktorius iš dalies jie atsakė, bet čia būtent kalbėčiau apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Patikslintumėt iš tikrųjų. Uh, kokį, kokią spaudimo laukia komisija iš parlamento, nes iš tikrųjų mm, dabar kalbama net ir apie sankcijas, ko parlamentarai nori realiai. Jūs kalbėjote būtent apie tą bendrą atsakomybę, o būtent apie tą vaidmenį, kurį mes turime, mm, už tą atsakomybę, kurią mes turime nešti šioje srityje. Taigi. Dziękuję, pan poseł Rope. Ačiū, panas Ropė. Klausimas pakankamai svarbus ir žmonės šiandieną kelia klausimus, kadangi prasidėjus nauja išmokų sistema, nauja e, žemės ūkio politikos sistema, daugam yra neiški ir lieka neatsakytų klausimų ir labai svarbu užtikrinti kad kiekvienas ūkininkas galėtų prieiti sakykime prie atsakymų tuos kuriuos jį šiandieną jaudina. aš nežinau kiek buvo e, sutarta kad e, naujai reformai bus kokia viešinimo kompanija bet tose šalyse pavyzdžiui kaip lietuvoje kur kooperatyvinis judėjimas yra mažas daugiau dirba po vieną ūkininką iš tikrųjų jie šiandieną yra pakankamai didelėje nežinioje. ir aš manau kad e, tie žmonės, kurie nukentės, jie praktiškai e, nusivils tą visą sistemą. Ir reiktų galvoti turbūt, kad 2015 metais iš tikrųjų turėtų būti pereinamieji metai, pereinamasis laikotarpis, ir kad e, visos padarytos klaidos turėtų būti e, žiūrimos ne tai kad sakykime kaip į klaidą bet ar tai tyčinė klaida ar tai sisteminė klaida ar tai paprasčiausiai dėl to kad žmogus negavo aiškaus paaiškinimo jam e, kalbėjo nacionalinis pareigūnas vienaip atsakymą gavo kitokį jisai stengėsi klaidos nepadaryti bet klaida įvyko ir aš manyčiau kad e, labai būtų svarbu kalbėti apie kaimo plėtrą aš e, manyčiau kad reiktų galvoti daugiau apie decentralizavimą kaimo plėtros tai yra daugiau teisių suteikimo vietos bendruomenėms daugiau teisių suteikimo regionams nes jie iš tikrųjų daugiau žino ko reikia ir centralizuota kaimo plėtra ne visada atneša tą rezultatą ko mes visi norime. ir dar labai norėčiau kad iš komisijos būtų aiškesnis signalas dėl sofos ūkininkų dėl e, neaktyvių ūkininkų. paprastai tai e, tie žmonės, kurie kūrė sistemos, kurie kūrė biurokratinį mechanizmą, nepamiršta ir tai, kad ir jie yra žemių savininkai ir stengiasi, kuriant sistemą ir save inkorporuoti į tą sistemą. Tai labai būtų svarbu ir tie žmonės, kurie gyvena nuolat kaime ir gyvena tik iš žemės ūkio, jie labai pyksta, kada mato, kad pakankamai didelės išmokas gauna tie žmonės, kurie praktiškai minimaliai susiję su žemės ūkiu. Tai yra nusamdo, e, reiškia, kažkokią tai kompaniją, kuri direktoriai padaro minimalius darbus ir pasidalina tom išmokom ko praktiškai nelabai jisai nelabai siekia ir kokybės e, ir, ir, ir, ir sakykime ir produkcijos ir jo e, e, sakykime pragyvenimo šaltinis visai kitas todėl labai būtų gerai jeigu būtų daugiau paaiškinimo šitoje srityje. ačiū. Pan poseł Smith. Pan Smith. Ačiū abiems svečiams už pasisakymus, ypač ačiū ponui Pek, aš taip pat iš Škotijos ir aš norėčiau tikrai taip aiškiai angliškai kalbėti kaip ir jūs. Ačiū ir komisijos nariui, tikrai man aiškiau, ko gali padėti pasiekti supaprastinimas, nes BŽP struktūra, struktūra tokia, kokia yra dėl politinių jėgų. Ir aš dirbau su kaimo plėtros failu ir mes taip pat turime prisimti atsakomybę, nes ir mes patys prisidėjome prie viso komplikuotumo ir administracinio sudėtingumo iš dalies. Tai mes visi bendrai atsakingi galvoti apie BŽUP struktūrą, o ne vien apie jos administravimą. Nes administravimas tik tai atspindi mūsų sprendimus dėl struktūros. Vienas aspektas um, dėl to, ką galime padaryti, kalbant apie auditą, šioje srityje būtų galima padaryti daugiau. Iš tikrųjų, penki audito lygiai taikomi kiekvienam ūkininkui. Nacionalinės institucijos, komisija, auditorumai, visos institucijos, kurios vadovaujasi skirtingais, skirtingais standartais, tvarkarašiais, procedūromis, tai iš tikrųjų um, komisija, jeigu norėtų kažkokių sprendimų šioje srityje priimti, tai mes tikrai pritartume. Mes norėtume, kad būtų suvienodinti audito standartai. Ir jeigu e, viena kažkokia organizacija yra audituojama vienos organizacijos, tai vėliau tai turėtų būti atsižvelgiama tolesnių auditų atžvelgių. Taigi, jeigu audito, auditai skirtingi, vadovaujantis skirtingais standartais, tai tai yra spręstina problema. Tik mes iš tikrųjų turime galvoti apie tolesnę BŽP reformą. reformą. E, mes iš tikrųjų turime e, apie tai, kad dabar e, ūkininkai tarsi subsidijuoja priekybos centrų pelną. Turime galvoje apie tolesnius žingsnius. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju tiems, kurie pasakė, kad komisijos narys Haugermans ir Timmermans norėtų supaprastinimo, mes tuo labai džiaugiamės. Jeigu Filas Hoganas būtų dalyvavęs, e, būtų buvęs Europos parlamento narys praėjusioje kadencijoje, tai turbūt tokių diskusijų šiandieną nereikėtų. Deja, reikia pripažinti, kad komisija neturi būti kaltinama dėl visos biurokratijos. Ir Todėl aš turiu užduoti klausimą, kas yra už tai atsakingas, ar komisija, ar valstybės narės, ar regionai, ar dar kas kitas. Ir apskritai, kalbant apie reformą, tai galbūt ne šiais metais, bet kitais metais jau paaiškės, kokių reikės pakeitimų bazinėme reglamente. Ir juk man atrodo, kad dėl žalinimo ne visai mes nustatėme tą 30 procentų ribą. Todėl negalima sakyti, kad čia viskas yra savanoriška. Bet kodėl tuomet komisija nesijama veiksmų nedelsdama? Lygiai kaip ir dėl žemės klipų išmatavimo. Sprendimai turi būti daromi greitai, kad būtų galima uh, jau pradėti sėti. Kam, kodėl reikėtų e, laukti ir daryti e, septynių metų e, sėjomainos planus. Manau, kad reikėtų kitaip viską organizuoti. Ir iš tikrųjų, iš visų trijų institucijų, parlamento komisijos ir tarybos, parlamentas ūkininkams teikia, teikia naudingiausius pasiūlymus ūkininkams, bet komisija ir taryba ne jų nepalaikė. Galėčiau pateikti konkrečių pavyzdžių, bet dabar nėra laiko. Dar vienas dalykas. Aš politinės organizacijos nariu tapau prieš 52 metus, todėl kad buvau labai entuziastingai nusiteikęs ES atžvilgių. Ir jeigu aš šiandieną būčiau toks pat jaunas, tai turbūt pasiekčiau Brazilijos, pavyzdžiui, kaip jie vertina ES nuostatas pane Švair. Ačiū pirmininkė. Aš čia dirbu nuo praėjusių rinkimų Europos parlamentą. Ir Europos parlamente, tai yra Niderlandų parlamente, niekada negirdėjau tiek daug šnekant apie žemės ūkio mm, ateitį. Aš manau, kad mums reikėtų dabar gauti kuo daugiau kontekstinių žinių. Ir Beje, kalbant apie jaunosius ūkininkus, iš tikrųjų labai svarbu, kad jauni žmonės liktų žemės ūkyje ir užtikrintų, kad žemės ūkio produkcija būtų auginama ar gaminama. Mes nuo Lisabono sutarties patvirtinimo turime prievolę prisidėti prie taisyklių paprastinimo. Ir geriausia būtų, jeigu komisija galėtų tą supaprastinimą įgyvendyti kaip galima greičiau. Bet klausimas yra, mm, kokie klausimai kyla Envi komitetui ir Žemės ūkio komitetui. Mes girdime daugybę klausimų apie monijaką, apie kitus dalykus, kurie yra tik tai iškeliami, bet klausimas kyla, ar ūkininkai realiai galės įgyvendinti tos sprendimus, kuriuos mes padarome dėl e, tų mūsų terima keliančių temų. Bet kaip ten bebūtų, aš manau, vis tiek didžiosios Europos Sąjunga ar po penkerių, ar po dešimties metų. Dėkui. <clears throat> Turime atsižvelgti ir tai, kad mažo ūkio apibrieštis nuolat keičiasi. Tas dydis skirtingai apibrėžiamas, taigi mums reikia ir tai prisiminti. Ačiū, panas Nikolson. Ačiū, pirmininkė. Ačiū už pasisakymus. Labai įdomi diskusija vyksta. Paprastinimas tokia tema, kurią daug kas kalba, bet iš tikrųjų skirtingai visi suprantame, kas yra supaprastinimas. Vienaip supranta komisija, Kitaip supranta ūkininkas realiai dirbantis ir kitaip suprantame mes ar mūsų ekspertai. Pirmininkas teisingai pasakė anksčiau, per paskutinę reformą visi sakė, paprastinkim, paprastinkim, paprastinkim. Bet iš tikrųjų dar pabloginome viską. Tai tokia yra žiauri realybė. Į kokią valstybę narę be pažiūrėtume, galim konstatuoti, kad dabar viskas blogiau. Tai aš norėčiau pasakyti komisijai, kad e, jeigu jūs nebusite pasirengę keisti bazinio reglamento, tai jokios kalbos apie paprastinimą nebus veiksmingos. Ir ponas Haugan sako, Tai, ką sako ponas Hoganas, tikrai nenuves mūsų ten, kur mes norėtume visi galiausiai atsidurti. Aš tikrai nemanau, kad e, tokia politika bus veiksminga. Ir ar komisija mano, kad Ajax yra tinkamas dabar, toks koks yra, ar ši sistema yra tinkama. Kaip sakė ponas Dorpman, mes galėtume tikrai gerokai patobulinti viską. Šiais laikais mes galime techniškai tai patobulinti. Taigi, su didžiausia pagarba komisijai, žinau, kad e, Europos parlamentas e, kištų galvą į kilpą ir parengtų pranešimą savo iniciatyvą, bet ir komisija turėtų padaryti žymiai daugiau, nes aš tikrai nesu tikras, kad dabar viskas daroma taip, kaip reikia. Ar aš tinkamai supratau, kad e, jūs, ponas Nikolson, norėtumėte, kad būtų keičiamas bazinis aktas, kad e, jeigu nebus pakeitimų bazinėme akte, tai nebus realūs pokyčiai realybėje. Taip, tą tai ir norėjau pasakyti. Ačiū. Ponas Būta. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Eu mă bucur foarte mult că domnul Desna a plecat în Brazilia și rămâne aici pentru că... Ačiū pirmininkė. Džiugiuosi, kad ponas Dės uh, neišvyko į Braziliją, pasiliko čia. Mums reikia tikrai jo kompetencijos čia. Ir mes visi norim sveiko maisto, kad jo pakaktų visiems ir kad jis visiems būtų įperkamas. Ir aišku, BŽP reforma yra reikalinga. Mes turime pagalvoti, ką galim padaryti, kad BŽP būtų palanki ūkininkams. Jau buvo pasakyta šiandien, kad kartais visos procedūros atrodo aiškios ir paprastos, tačiau jos yra paprastos tik tarnautojams, administratoriams, o ne ūkininkams. Mes turime užtikrinti, kad sistema būtų patogi ūkininkams. Tai yra vienas svarbiausių veiksnių BŽUP. Gerai, aišku, prisibijoti kartais ar atsargios pozicijos laikytis ir taip apsisaugoti, bet mes turime užtikrinti, kad taisyklės ir teisės aktai būtų aiškus, kad e, taisyklės nesikeistų kažkokio laikotarpio viduryje, kad ūkininkai žinotų, kas vyksta, kad e, taisyklės jiems būtų aiškios, nes mes Juk ne vien politikai, mes ir vartotojai. Ir mes žinome, kad jeigu mes nesieksime, kad būtume apsirūpinę prieinamų ir sveikų maistų, tai BŽUP bus nepavykusi. Aš manau, kad pranešimas e, savo iniciatyva yra gera mintis. Ir, kaip sakė ponas Nikolson, turim kišti galvą į kilpą. Taip, toks mūsų kaip politikų darbas. Ir Dar noriu pasakyti, kad ateityje iš tikrųjų komisija turėtų skatinti ūkininkus gaminti daugiau, gaminti daugiau nei kiti. Turime galvoti, kaip skatinti ūkininkus didinti jų, didinti jų ūkių našumą. Iš tikrųjų negerai taikyti visiems vienodas e, išmokų normas. Maksimum po penkias minutės e, mūsų svečiams. Prašom. Uh, Ačiū, kai žiūriu, kiek užduota klausimų, nežinau, kaip aš galėčiau per penkias minutės uh, Pirmas klausimas dėl jaunų ūkininkų. Mm, na, atvirai sakant, dar ne visiškai susipažinau su Kroatijos situacija, tai siūlyčiau gal tada tai padaryti. Gal jūs galėtumėte elektroniniu paštu man atsiųsti tuos faktus, aš jums duosiu savo elektroninio pašto adresą, kad paskui galėtumėm pas, pasitikslinti ir tada komisijai. Na, taip, turėtumėm tą satisfakciją suteikti, bet uh, Tai darydami mes dažnai sukuriame daug nepasitenkinimo, ne visiems priimtinos tos instrukcijos. Tai, na, aš suprantu turinį, bet pabandykime gal elektroniniu paštu pasitikslinti. Dabar toliau dėl stabilumo taip, ką daryti su visais tais pakeitimais per deleguotus aktus. Na, ne, negalime, negalite būti, kad nuolat viskas keisutsi. Aš Taip, būtinai reikia gerinti įgyvendinimo pusę. Negalim išvengti, aišku, delega, deleguot, kad būtų keičiama kažkokia deleguotose aktuose, bet uh, vis tiek politiniai pagrindiniai aktai turi išlikti stabilus. Mes turime priprasti, aišku, prie to yra tam laikas reikalingas, bet um, toliau kalbant apie kaimo plėtrą, uh, Jūs sakėte, kad mums reikia žmonių taip, teisingai, bet reikia nepamiršti ir kaimo plėtros e, programų ir fondai vertinimo. Reikia užtikrinti, kad ne vien tik tai programa būtų sertifikuota, bet e, kad tas sertifikavimas atitiktų realybę ir poreikius. Reikia kalbėti apie platų spektrą klausimų ir man atrodo, gal būtent apie tai jūs savo pasisakymę ir kalbėjote. Būtent dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo ir įvairių parlamento komitetų metu darbo klausimas yra nepaprastai svarbus, tai sąveika tarp jų. Šis komitetas parengė nuomonę į kurią atsižvelgė biudžeto kontrolės komitetas, rengdamas biudžeto vykdymo patvirtimo rezoliuciją. Ir man atrodo, kad taip turėtų būti daroma ir ateityje, tam, kad tos mintis, kurias jūs pateikėte, paskui būtų integruotos į mm, parlamento bendruosius sprendimus holistiškai, kad e, tai kad paskui komisija galėtų tai atsižvelgti valydama biudžetą, turėtų tas aiškės gairias. Dėl ar, ar tai žemės ūkio, ar biudžeto kontrolės komitetai, kuri čia kas turi būti svarbiau, čia aš negaliu pasakyti, bet man atrodo, kad turi būti indėlis visų ir dar noriu sugrįžti mm, prie klausimo, kuris buvo užduotas iš šios salės pusės. Atsiprašau, negaliu įskaityti jūsų pavardės mm, kortelėje, bet e, dėl to e, dar kaip valstybėms narėms e, yra nurodoma, kaip renkti formas. Tai yra valst... techniniai klausimai yra valstybių narių atsakomybės rytis, yra jų reikalas. Generalinis direktoratas turi 15-16 15-16 žmonių, kurie būtent tik tai tą ir daro, kad padeda nacionalinėms administracijoms, nacionalinėms institucijoms, patarė, kaip užtikrinti geresnį gyvendinimą. Na, Yra įvairių problemų, ne visiems galbūt tai patinka, bet aš manau, kad jeigu nebūtumėm to padarę, tai problemų būtų buvę dar daugiau. O yra labai daug teigiamų dalykų, kurie padaryti reikia tikrai nepamiršti ir to. Taip, ne visuomet viskas e, atsitik, vyko galbūt taip, kaip mes norėjome, bet e, stengiamės kaip įmanoma, kaip įmanoma geriau. Ir aišku, visada yra įtampa tarp um, finansinės tos pusės ir to troškimo, kad sistema būtų kaip galima paprastesnė, lengviau naudojama. Aišku, yra iš vienos pusės biudžeto taisyklės turi būti, finansinės taisyklės turi būti taikomas, kita vertus ta sistema turi veikti. Ir aišku, tikslai turi būti užbriežti aiškus. O auditorumai tai yra visiškai nepriklausoma e, institucija, jie priima sprendimus dėl savo standartų. Mano patirtis labai aiškiai rodo, kad jeigu tik yra kažkoks mėginimas, Thank you na, sakykime, kaip ir įtikinti audito rūmus, e, ką nors padaryti standartus rytie, visuomet iš jų pusės yra labai aiškus pasipriešinimas, nes, aišku, kiekviena institucija turi um, nepriklausomybę, rengiant savo standartus, tvirtinant savo standartus, tai ah, mes stengiamės e, pasitikėti auditorumų sertifikavimo procesu, auditorumai pasitikė tuo, ką daro komisija, yra abipusis pasitikėjimas. Ir aišku, kokybė turi būti puikiai visuose etapuose, priešingai žmonės sakys, kad na, negalim sutikti su tuo darbu, kuris atliktas ir norime viską iš naujo patikrinti ar, ar viskas gerai veikia visose etapuose. Tai reikia pasakyti, kad tą pasitikėjimą mes kūrėme ilgus metus. Dar porą pastabų atsakant į panodės klausimą. Tie taisyklių pakeitimai. Atvėrimas reikš, kad na, visi viską sudės ant stalo, bet iš tikrųjų ar, klausimas yra, ar tikrai norime to dabar. Reikia pasvarstyti. Uh, ar tikrai tinkamas metas pradėti dabar tokį procesą, galvojant apie žalinimą, pavyzdžiui, pirmus 50 hektarų, kaip tai suderinti su pagrindiniais teisės aktais. Na, mes čia nieko negalime padaryti, čia teisės aktų leidėjai priima sprendimus. Uh, jie pasakė, kaip viskas turi būti taikoma. Ponui Nikolsonui noriu pasakyti, kad taip, manau tiesa, kai sakome supaprastinimas, skirtingi žmonės supranta skirtingus dalykus. Daug metų dirbame supaprastinimas rytyje nuo to, kai ponė Fisherbal pradėjo šios darbus. Ūkininkai sako, kad jiem nesvarbu, kokie čia yra term, naudojami terminai, kokia terminija. Jiems svarbu tik tai tiek, ar tai kokia tai yra našta, kokia, kas tai yra veterinarijos e, įstatymai, kitokiais, kas bus, kokie tai bus įstatymai. Ir tas supaprastinimas atskiram ūkininkui tas terminas nieko nesako, jeigu jame nėra turinio. O institucijų lygmenių, man atrodo, yra visiškai įmanoma sutarti dėl to, ką mes darysime, kad nesuplaktumėm politikos sprendimų su noru mažinti biurokratinę naštą, nes administracinę naštą galime pamatuoti, mes galime pamatuoti, kiek administracinės procedūros kainuoja. Tai jeigu sugebėsime apsiriboti būtent tuo, nesileisti į politikos klausimus, tai aš manau, kad sugebėsime pasiekti sparčios pažangos. Tai gal tada tiek, nes man atrodo kitaip neliks jums laiko vakarieniai. Ačiū ir prašome vertėjų skirti mums dar papildomą laiko. Ačiū. Pradėsiu nuo to, ko baigė kolega. Ką reiškia supaprastinimas ir kodėl jis toks svarbus? Jis svarbus ūkininkams visoje Europoje. Teisingai, jie nesu, jiems tas pats, kaip procesas vadinamas, jiems svarbu, kad viskas būtų paprasčiau negu yra dabar. Jie tikrai su didžiulė baime laukia to, kas bus. Ir iš tikrųjų nenaudinga visiškai, kad sausio mėnesį pateikiamos vienos gairės, vasario mėnesį kitos gairės, galiausiai pateikiamas tų gairių aiškinimas. Viskas turi būti aišku. Juk jeigu paprastai, tarkim, yra rengiama kažkokia informacinė sistema, tai procesas būna aiškus nuo pradžios iki galo ir aišku, kuo viskas e, baigsis. Ir iš tikrųjų, jeigu aš, aš nemanau, kad reikėtų visiškai vieningos sistemos visoje Europos Sąjungoje, tai tikrai e, padarytų gyvenimą ūkininkams neįmanomu. Tačiau turime galvoti apie BŽUP reformą kaip apie tokį procesą, kur remiamasi ankstesnio etapo pasiekimais. BŽP administravimas bus e, sėkmingas jeigu mes turėsime tinkamas informacinės sistemas, kurios būtų pakeičiamos ir pakoreguojamos atitinkamai įgyvendinant reformą, mes visi turime vienodus tikslus. Jeigu turėsime tokią informacinę sistemą, kokios mums visiems reikia, tai visiems bus paprasčiau. Škotijoje mes. E, e turime tokias e, E, diagramas, kurias aš vadinu atominių pavandeninių laivų e, diagramomis. Bet mes iš tikrųjų analizuojame savo struktūrą ir mums reikia, kad komisija ir auditorumai mums padėtų ir parlamentas taip pat, kad būtų išspręsti mums rūpimi klausimai, nes mes iš tikrųjų turime vadovautis e, tą mintimį, kad e, mes visi dalėmės atsakomybę. Ir ta pasidalėmoji atsakomybė dabar tikrai yra paskirstita nevienodai. Taigi mums reikia aiškesnių techninių gairių, Ir aš galvoju apie tai, kas yra aktyvus ūkininkas. Mes ir Škotijoje keliame tą klausimą, kas yra aktyvus ūkininkai, nes ketvirtadalis mūsų žemės ūkio paskirties žemės nėra naudojama mm, produkcijai ir daugeliui, ar didės, didžiai daliai šių žemė anksčiau nebuvo taikoma parama. Labai daug e, tos žemės nėra dirbama ir mums e, tai yra didžiulė problema. Ir e, mes ieškojome sprendimų ir mes suprantame dabar, kad tie sprendimai nebuvo tinkami. Iš tikrųjų yra itin sunku tos sprendimus e, rasti. Ir, na, kalbant apie informacinę sistemą, aiškiai informacinę sistemą, tai aišku, tie sprendimai turi būti aiškus nuo pat pradžių. Toliau kitas klausimas dėl audito. Iš tikrųjų labai daug audito atliekama, jie visi skirtingi ir dabar tai yra tikrai opus klausimas. Taip pat ir Europos parlamentui. Iš tikrųjų mums reikia uh, aiškesnės audito struktūros. Mes dabar numatėme dar vieną audito lygmenį, nacionalinių lygmenių, dėl mm, teisėtumo ir atitikimo reikalavimams. Tai dar viskas komplikuojama. Tai iš tikrųjų ilgainiui mes turėtume spręsti šią problemą, turėtume laikytis proporcingumo principo Iš tikrųjų, abejonės susijusios su BŽUP yra daugiausia dėl jos įgyvendinimo ir taisyklių taikymo. To ir baigsiu. Aš e, linkiu visiems sėkmės, manau, kad e, mūs, mums tenka didžiuliai uždaviniai, tačiau mes turime taip pat tinkamai įvertinti ir teigiamus aspektus to, kad turime bendrą žemės ūkio rinką. Ačiū. Ačiū ekspertams už išsakytus argumentus, už tai, kad pasidalijo savo žiniomis ir suteikė mums paramą ir pagalbą diskutuojant apie žemės ūkio politikos supaprastinimą. Dar kartą visiems dėkoju. Manau, kad ir ankstesnė mūsų diskusija ir tai, apie ką dabar kalbėjome, tiesiog galime daryti išvadą, kad lauksime komisijos pasiūlymų dėl supaprastimo. Komisija pristatė koncepci reformos koncepciją, o dabar metas, kad ta koncepcija būtų peržiūrėta ir kad sustiprėtų mūsų žemės ūkio konkurencingumas. Uh, Mm, taip pat galvojant ir apie dėrybas dėl transatlantinės prekybos ir investicijų sutarties, TTIP, nes tai iš tikrųjų mūsų žemės ūkio sektorius konkurencingumas yra visiems mums svarbus klausimas. Ačiū visiems labai, ačiū ekspertams už jų pranešimus. Mm, visiems gero vakaro.